good to have you here. Take a seat. Kolegos, galime sėsti į savo vietas ir pradėti posėdį. Tęsėme posėdį nuo trečios valandos. Dabar dirbsime su 10, 11 ir 12 klausimais. Čia mes kalbame apie Europos saugumo pasiūlymus. Dešimtas klausimas Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros ataskaita apie grėsmės. Tai ENISA agentūra 11 punktas. Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras ir 12 punktas. Kibernetinio saugumo paketas. Kalbės mūsų svečiai. Enisa techninės skyriaus vadovas Steve Persa, toliau e, Europolo direktorius e, Europos elektroninis kalstumo centro kovos su elektroniniu skalstamumu direktorius Erting ir taip pat ponas Paul Timers, komisijos direktorato atstovas. Komisija gruodžio 7 dieną priėmė kibernetinio saugumo pasiūlymų paketą. Mes susitikome su Malmström komisijos nare. Šita tema - vidaus saugumas, kibernetinis saugumas, pagrindinės teisės, visą tai rūpi lybė komitetui. Ir dabar vyks bendrosios diskusijos Pirmiausia, aišku, išgirsime pranešimus, o po to galėsime diskutuoti. Svečiai jau atvyko, aš noriu juos nuoširdžiai pasveikinti. Tai ponas Pöse, ponas Erting, kuris šiandien jau kalbėjo, ir ponas Timers. siūlau išklausyti jų pranešimus tokią tvarką, kaip nurodyta darbo tvarkėje. Turime pusantros valandos. Kiekvienam iš jūsų siūlau 10 minučių, o po to vyks diskusijos. Pirmiausia, kalbės ponas Perser, Enisa atstovas. Ačiū, laba diena ir dėkoju iš pakvietimą kad pakvietėte Anisos atstovą į šį posėdį. Aš kalbėsiu apie Anisos tyrimą, apie besikeičiantį grėsmių žemėlapį. Porą įžanginių pastabų. Enisa svarbiausias principas yra bendrabiavimas. Mūsų veiklos principas yra pagrystas bendrabiavimu su kitomis organizacijomis. Tai ir valstybių narių, ir ES institucijos, ir privatus sektorius. Visa mūsų veikla, noriu pabrėžti, yra ne grinai mūsų veikla, o bendradarbiavimo rezultatas. Vykdome dialogą su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Pasitelkėme įvairių valstybių narių sektiną praktiką ir patirtį. Taip mes dirbsime ir ateityje. Mes dirbame ranka rankon su komisija tokiais klausimais kaip privačios ir viešosios partnerystės, komunikacijos Taigi, aš kalbėsiu ne tik apie Nisos darbą, tai mūsų visų darbas. Pagrindinis iššūkis, vienas iš pagrindinių būsimam dešimtmečiui yra saugumas ne tik tarp valstybių, bet ir tarp bendruomenių. Svarbu, kad informacija laisvai judėtų tarp skirtingų bendruomenių, tačiau reikia nedubliuoti vieni kitų darbo, bet mokytis iš patirties ir klaidų, mokytis vieni iš kitų. Mano kolegos šiandien Trolsas iš elektroninio saugumo centro ir ponas Timers iš komisijos su jais mes dirbame reguliariai. Štai toks kontekstas, kuriame mes paskelbėme, kuriame komisija paskelbė strategiją ir direktyvą, tai yra gairės Enisai ir turbūt padės mums išspręsti tam tikras problemas, kurias aš šiandien aptarsiu. Tie dokumentai yra rimtas žingsnis į priekį. Ir paskutinė pastaba prieš pradedant pristatymą. Aš tikiuosi, kad jūs nenusivilsite, nes tai gan aukšto lygio pristatymas, tačiau aš pats 18 metų dirbau operatyvinį darbą ir Mano darbo sritis yra labai techninė. Nemanau, kad tai būtų tinkama jums. Nemanau, kad norime teist, leistis į tokias techninės smulkmenas. Dabar aptarkime skaidrės. Pirmiausia, Enisos pristatymas, po to aptarsiu Enisos pranešimą apie besikeičiančias grėsmes tai pagrindinė tema. Aptarsiu pagrindinius tyrimo rezultatus ir pateiksiu išvadas. Enisa, turbūt žinote, tai gan nauja agentūra įsteigta 2004 metais. Mes esame tarsi ekspertinių žinių centras, gan pompastiškai skamba, bet reikia pabrėžti, kad mes tas ekspertinės žinias paimame iš kitur, mes jas tiesiog konsoliduojame. Mūsų vaidmuo padėti valstybėms narėms ir komisijai, bet taip pat palengvinti keitimas informaciją tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Tai labai didelė mūsų darbo dalis. Ir rezultatai, kaip pamatysite, dauguma iš jų atkeliauja ir iš privataus sektoriaus. Kelios įžanginės mintys. Aptarsiu dabar grėsmių žemėlapį, kaip jį mato Enisa. Tačiau reikia suvokti, kad grėsmės evoliucionuoja labai sudėtingai ir priklauso nuo įvairių faktorių. Vienas iš faktorių yra jūsų priešininko motivacija ir jo veiklos priežastis, ar politinės, ar finansinės naudos siekimas. Yra daug kintamųjų. Netgi surinkus duomenis labai sunku nubrėžti, nustatyti tas tendencijas. Dirbu šitoje srityje jau 20 metų Ir galiu pasakyti, kad šita situacija niekada nebūna stabili. Stuxnet, pateiksiu vieną pavyzdį. Stuxnet pakeitė visą kontekstą ne dėl, technologi, ne dėl technologinių priežasčių, o dėl to, kad pasikeitė taikinys. Kalbame ne tik apie finansinius nuotolius, bet ir apie pavojų žmogaus gyvybei. Tokį pokytį buvo labai sunku numatyti. Ir ateityje, manau, tokia situacija nesikeis. Nesvarbu, kokie geri mūsų tyrimai bus vis tiek vaizdas bus gan miglotas. Tai, tai panašu į orų prognozes tam tikrą prasme. Kibernetinėje erdvėje prognozės, prognozių darimas yra realus dalykas. Jeigu mums tai pavyksta, mes galime užkirsti kelią grėsmiai. Tačiau mūsų vis dėlto prognozavimo galimybės yra ribotos ir mes turime susitaikyti su tuo ribotumu. E, taip pat mes turime suvokti, kad e, puolėjai e, keičia savo veiklos metodus. Ir vis sunkiau yra juos kontroliuoti, kadangi jie didina savo metodų įvairovę ir greitį. Šitame žaidime turime su tuo susitaikyti, mes turime likti konkurencingi ir todėl turime rasti tam tikrą pusiausvyrą, optimalų variantą, nei patį saugiausią, nei patį nesaugiausią. Svarbu suderinti žmonės, procesus ir technologijas. Toks yra sėkmės Tokia sėkmės formulė. Ataskaita. Čia mes apžvelgiame e, grėsmės ir tendencijas, kaip jas mato Enisa. Su tais apribojimais, kuriuos aš minėjau. Ne mes atliekame rizikos analizę, mes tiesiog susintetiname e, kitų žmonių atliktas analizės. Tam yra ir tam tikrų ekonominių priežasčių. Mes dirbame tik tai su 30 žmonių, taigi mes neturime pakankamai žmogiškųjų išteklių patys atlikti analizę, tačiau mes galime interpretuoti kitų atliktas analizės ir tyrimus. Šiuo konkrečiu atveju mes išnagrinėjome daugiau kaip šimtą pranešimų iš įvairių šaltinių. Tikslinė grupė. Šitas pranešimas yra skirtas politikams, tokiems kaip jūs, E, saugumo specialistams, e, kompiuterinių sistemų e, administratoriams, bet taip pat ir paprastiems žmonėms, kurie bando susigaudyti. Suncu posakis, kad jei pažinsi save, pažinsi ir savo priešą ir kovodamas tūkstantį mūšių gali laimėti tūkstantį pergalių. E, šitas posakis lieka aktuolus. Metodas. Mes tengiame surinkti viešai prieinamą e, informaciją ir parengti grėsmių žemėlapį. Daugiau kaip 120 pranešimų buvo analizuojama 2012 metais paskelbtų, taigi tai yra nauja informacija. Kokie elementai buvo įtraukti? Tai yra kokios grėsmės egzistuoja dabar ir kokios formuojasi. Į ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, priimdami sprendimus ateityje? Kokios tendencijos formuojasi? Bandau pereiti prie kitos skaidrės. Štai čia matote diagramą, kur pavaizduota, kaip veikia ENISA agentūra. Ateityje bandysime užmėgsti dar daugiau kontaktų su įvairiomis institucijomis, kad procesas būtų dar veiksmingesnis. Taigi, rizikos mes patys neanalizuojame, galbūt analizuojame spragas, kurias matome kitų žmonių pranešimuose. Tačiau stengiamės pasitelkti visą prieinamą informaciją, kad ji būtų kuo naudingiausia mūsų klientams, įskaitant ir jūs. Dabar aptarsiu tyrimo pagrindinius rezultatus. Turinys. Nustatytos pagrindinės aktualiausios kibernetinės grėsmės. E, pagal dažnumą jos nustatytos, o pagal poveikį būtų kitoks rezultatas, poveikį vertinti yra sunkiau ir aš paaiškinsiu kodėl. Tendencijos nustatomos pagal tai, palyginant kokios dabartinės grėsmės yra ir palyginant su praeitais metais. Ir galiausiai e, mes apibrėžime kelias besirandančias tendencijas, kurios kyla informacijų technologijoms. Aš tikiuosi, kad e, e, visos tos rytis jau jums yra žinomos ir kad tai yra pagrystos rytis. Mobilus kompiuteriai, e, kompiuterių debesys, dideli duomenų kiekiai ir kitos aktualiausios kompiuterijos rytis šiuo metu. Kokios dažniausios grėsmės? Aš paaiškinsiu gan netechniškai. Pirmiausia, e, drive-by exploits pavojus, tai yra kenksmingi kodai, jeigu jūs lankotės netinkamose svetainėse, jeigu nenaudojate kompiuterinės apsaugos programos, tai tie kodai pakeis jūsų kompiuterio konfiguraciją ir kitai pakenks. Vadinamieji kirminai tai, ir trojos arkliai, tai žinomi virusai jau daug metų, tačiau dabar jie yra itin pažengusio lygmens. E, trečias punktas tai yra įdėgiamas kodas e, serveriuose ir koduose, programavimo koduose. XQL pagalba galima įdėkti tokį kodą ir pavokti informaciją arba pakeisti pro programą. E, išnaudojimo rinkiniai, botnetai, tai yra didžiuliai tinklai pažeistų kompiuterių, kurie yra skirti siūsti kompiuterinės šiukšlės. Taip pat dar viena atakos užpolimo rušis, tai yra e, paslaugų atkirtimo virusas, toliau vadinamoji phishing ataka. Tai ne technologinė priemonė, tai tiesiog būdas priversti žmonės išduoti informaciją, pavyzdžiui, finansinį informaciją dėl finansinių sandėrių. E, dar vienas punktas tai būtų konfidencialios informacijos pavogimas. Toliau kitas punktas būtų E, programos, kurios siunčia e, įvairius netikrus perspėjimus, spamas, tai yra kompiuterinės šiukšlės, jums tai gerai pažįstama, tai dažniausiai pažeidžia elektroninį paštatą. Kadangi man skirta tik tai 10 minučių, aš siūlyčiau šitą apžvalgą jums perskaityti ataskaitoje. Galite ataskaitą perskaityti net ir neturėdami labai išsamių technologinių žinių. Šioje diagramoje matote, kaip šitos grėsmės keičiasi, ar jos didėja ar mažėja ir kokiose srityse jos pasireiškia - mobilioje kompiuterijoje ir taip toliau. Kitais metais vaizdas turbūt bus kitoks, dabar jis yra toks. Toliau mes pateikiame analizę, kas tas grėsmės sukelia. Čia galite matyti, kokie grėsmių sukėlėjai kokias grėsmės paskleidžia. Ir įdomu susipažinti ir kad pamatytumėt, kaip tai vyksta iš tikrųjų. Čia matote uh, lentelę, kurioje paminėti asmenys, veikėjai, kurie ta, ta, ta, tomis atakomis užsima. Ir čia dabar detalesnė analizė grėsmių pagal sritis. Visa ataskaita apie šimtą puslapį sudaro, bet jūs galite perskaityti tik tai jūs dominančią sritį ar e, debesų kompiuterį ar panašiai. Ir štai šią skaidrę jūs galite matyti, kokia situacija toje srityje. Dabar noriu pateikti išvadas. Atakuotojai naudojasi paprastais ir e, pigiais ginklais. Tai netiesa. Ne, tai, tai iš tiesų tiesa, yra sudėtingų priemonių, tačiau daugiausia tai yra paprastos daug metų naudojamos priemonės. Toliau spragos sistemose dažnai ilgai nepastebimos ir neištaisomos. Kelis mėnesius spraga sistemoje neužkamšoma ir tai yra tikra problema. Tai problema, kurią turime išspręsti, turime greičiau užkamšyti tas spragas. Mes per mažai žinome apie tuos asmenys, kurie tomis atakomis užsima. Ir nepaisant viso gero darbo, viso bendradavimo, akivaizdu, kad turėtume dar griežčiau su tuo kovoti. Rekomendacijos. Surinkti geresnių įrodymų apie aukas, tokių atako aukas. Jeigu mes greičiau praneštume, kad pažeistas saugumas, tai padėtų mums surinkti daugiau informacijos. Toliau, surinkti daugiau įrodymų apie pažeidimų poveikį, apie žalą. Kaip žinome, įmonės nelabai nori tokią informaciją atskleisti, nes tai nenaudinga verslui, tačiau mums reikia to informaciją rinkti. Trečia, surinkti daugiau kokybinės informacijos apie grėsmę keliančius asmenys arba subjektus. Analizė šitoje srityje kol kas e, yra tik tai kūdikystės stadijoje, tačiau būtų labai svarbu ją plėtoti. Ketvirta, naudoti vienodą terminiją Mes turime e, užtikrinti kažkokį minimalų nuoseklumą, kitaip mes negalime palyginti, mes negalime palyginti informacijos. Toliau reikia atsižvelgti į naudotojų perspektyvą. E, kartais mes pamirštame naudotoją, saugumo priemonių naudotoją. Taip pat Reikia aptarti, kokiu priemonių mes galime imtis kasdieną. Toliau, rinkti saugumo ir žvalgybinę informaciją. Mes turime žinoti, kaip tos grėsmės plėtosis, kodėl ir kaip mes kontraatakuosime. Turime sujungti visą šitą informaciją, jos skirtingus gabaliukus, kad parengtume sėkmingą atsaką. Ir taip pat turime keisti savo saugumo politiką. Turime ginti ne savo sienas, o susitelkti į savo duomenų centrus. Prieš kokius penkis metus buvo kalbama apie ugnesienės. O dabar ugnesienės nebetinka. Dabar tai nebe, nebeveiksmingas e, mechanizmas, turime tai pripažinti ir parengti, sukurti kitų mechanizmų, kurie atitiktų mūsų šiandienos uh, poreikius. Aš atsiprašau, kad šiek tiek viršėjau laiką, bet tikiuosi, kad buvo įdomu. Of... Dėkoju. Enisos atstovui, kuris pristatė agentūros darbą, dabar matau pakeltų rankų. Siūlyčiau pagal darbo tvarkę dirbti. Pirmiausia, išklausyti pristatymo, po to pradėsime diskusijas. Klausimai, atsakymai bus po to. Bet prieš tai dar norėčiau pakviesti poną Eching, kuris pristatys Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro perspektyvą. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atsisėdau, kad galėčiau e, kontroliuoti kompiuterį, galėčiau rodyti skaidrės. Dėkuoju už kvietimą ir aš gal netaip detaliai ir greičiau pristatysiu mūsų perspektyvą. Kibernetiniai nusikaltimai, jų plėtra reiškia, kad e, vis daugiau regionų ir šalių yra paveikti, apie 72 procentai Europoje, 10 procentų Afrikoje, bendras pasaulinis rodiklis 34 procentai. Kibernetiniai nusikaltimai susijęs su visais mūsų duomenimis Ir tai ne, ne vien tik tai dešimtmečio vizija, bet tai yra skubus reikalas. Ir taip pat matome vis daugiau integruotų centrų, aplikacijų ir įvairių kitų galimybių, tačiau tai atneša su savimi ir tam tikros rizikos. Internetas gal čia nėra pats svarbiausias. Internetas yra bendravimo priemonė ir tai yra tik tai istorijos dalis, faktiškai kaip elektra. Visuomet esame internete ir tą turime nepamiršti, priimdami teisės aktus, įstatymus. Mes ne patys tai pasirenkame, tai tampa neišvengiamybė ir mes turime suprasti, kad ir mūsų išmaniai telefonai bus sujungti su, gali būti sujungti su šaldytuvu ir gydytoju ir panašiai. Taigi, uh, Tai aišku susijęs su skaidrumu, augimu, atvirumu, demokratija, žiniomis, saugesniu gyvenimu, lengvesniu ir geresniu švietimu. Tai yra geroji to interneto dalis. Tačiau ateityje ir karo strategija keisis. Anksčiau kovojome sausumoje, po to jūroje, po to erdvėje, kosmose, o dabar karas jau numatomas kibernetinėje erdvėje ir visi matome, kad tam reikia renktis. Kibernetinis e, špionažas. Matome, kad čia situacija keičiasi ir netgi pasaulio, e, valstybių mastu vyksta toksai šantažas. Kibernetinis aktyvizmas, aktyvizmas. Čia irgi viskas keičiasi mygtuko paspaudimu, nes keičiasi uh, aplinka ir dabar jėga ne pati svarbiausia, nereikia didelės armijos tam, kad padarytum didelę žalą, reikia kompiuterio, gerų įgūdžių ir plačių juošio interneto. Tai yra tie klausimai, kurie nėra susijęs su mūsų įgaliojimais, tačiau aš miniu juos dėl to, kad labai sudėtinga yra numatyti išpolio tikslą. Kol išpolis nėra nustatytas, tikslas nėra aiškus. Taigi reikalinga nuolatos keistis informacija tarp ginkluotojų pajėgų, policijos ir kovotojų su kibernetiniais nusikaltimais. Egzistuoja du kibernetinių nusikaltimų tipai - realus kibernetinis nusikaltimas, kuris gali vykti kibernetinėje erdvėje ir nusikaltimas, kuriam padaryti pasinaudojama kibernetinėje erdvėje, tai yra vaikų išnaudojimas internetu. Vaikai yra išprievartaujami realiame gyvenime, tačiau yra internete patalpinamas, patalpinami to akto vaizdai. Kągi, kokia dabar yra situacija? PVM sukčiavimas. 160 milijardų eurų prarandama kasmet ES, 60 procentų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir viskas atliekama kompiuterio pagalbame. E, kolega Peti Peter irgi kalbėjo, Pesa irgi apie taip kalbėjo, apie tai, kaip įmanoma pavokti visą jūsų informaciją ir, pavyzdžiui, sumokėti išpirką 100 eurų. 2-3 procentai tokių žmonių sumoka, tai yra 100 milijonų eurų e, šimtas milijonų eurų verslas, kuris labai sėkmingai, pavyzdžiui, buvo plėtojamas Ispanijoje. Ir tikrai tokių grupiuočių yra nemažai. Trojan virusai kurie, įsiver, įsi, kuriais įsi, įsiveržėme į mūsų banko duomenis. Taip pat e, debesyje profesorius daugiau apie tai papasakos, bet matome, kad situacija keičiasi dėl kelių priežasčių. Daugelis mūsų informaciją tame debesyje laikysime ir jeigu policija, pavyzdžiui, konfiskuos policija dabar negali konfiskuoti serverio ar kompiuterį tokiu būdu sustabdyti nusikaltimą. Kada visi duomenys yra debesyje, tada labai sudėtinga nustatyti, um, kur yra atliekamas nusikaltimas. Dėl to reikia dirbti, kuo galima aktyviau tarpusavyje. Ta debesijos kompiuterija daug ką pakeis. Ir taip pat e, tokie nusikaltimai gali būti padaromi išorėje, pavyzdžiui, Afrikoje gali būti atliekami nusikaltimai, kurie yra e, susijęs su ES. Įprastinis organizuotas nusikalstamumas ir kibernetinis nusikalstamumas. Koks yra skirtumas? Pirmiausia, nėra ryšio tarp nusikaltėlio ir nusikaltimo internetinėje nusikaltimo erdvėje, jeigu aš noriu išprievartauti, apiplėšti ar nužudyti, aš fiziškai ten turiu būti. O kibernetinio, nusik kibernetinio nusikaltimo atveju viską galima padaryti per atstumą. Taigi vienoje valstybėje atliekamas nusikaltimas, jis gali būti daromas de, dešimčiai, dešimtyje valstybių ir niekas negali to susekti. Taip pat išteklių reikia mažiau ir nusikaltelių grandinė yra kur kas trumpesnė. Įsivaizduokite, jeigu kartelis nori pardavinėti kokainą, pirmiausia yra pagaminamas kokainas, užauginamas Kolumbijoje, tuomet yra importuojami prekursoriai, jie yra rafinuojami ir perdirbami slaptose laboratorijose, tuomet jie yra į vakarų Afriką išvežami ir tada išplatinami per smulkesnius uostus. Uh, Taigi tokioje grandinėje galima susekti daugą, o kibernetinių nusikaltimų atveju jūs galite, būti, jūs galite būti viename Rusija ir padaryti, atlikti visus tuos grandinės veiksmus vienas. Policijai sunkiai įmanoma tai susekti. Tačiau visos problemos e, gali būti išsprendžiamos ir mes dėl to ir e, na, negalime leisti, kad nusikaltimai laimėtų. Visuomet sprendimus galima surasti. Ir aš manau, kad čia galėtų būti keli būdai, kaip būtų galima apsiginti kibernetinėje erdvėje. Pirmiausia, žinios ir samoningumas. Vaikai puikiai žino, kaip minti dviratį, tačiau mokykloje jie yra nemokami, kaip reaguoti internete, kaip užkirsti kelią nusikaltimams. Jie naudojasi socialiniais tinklais ir panašiai. Tačiau jie turi suvokti, kad viskas, ką jie paideda į internetą, negalima išimti. Ta informacija ten liks amžinai. Ta, apie tai reikia pasakoti vaikams, taip pat reikia mokyti žmonės, kaip prekiauti internetu ir kaip elgtis internete. Taip pat labai svarbu sukurti stiprią infrastruktūrą. Tačiau mes nenorime užsidaryti, uždaryti savo vaikų ir taip juos saugoti nuo nusikaltimų. Mums reikalinga tokia visuomenė, kur kibernetiniams nusikaltėliams vietos nėra. Dabar jie veikia laisvai ir mums reikia kovoti tokiu būdu, kovoti su kibernetiniais nusikaltėliais. Na ir galiausiai mums reikalinga valdysenos sistema internete kam priklauso internetas, kas nusprendžia, jeigu surandami kažkokie tai įrodymai, kas nusprendžia, kas yra registruojama, kur saugoma informacija. Kažkas turi prižiūrėti tuos procesus, nes priešingų atveju problemos neišspręsime. Na ir labai trumpai mūsų centro įgaliojimai. Jis e, atsidarė prieš šešias savaitės Europole. Aš esu už tą padalinį atsakingas. Kibernetinius nusikaltimus atlieka organizuoti nusikalteliai. Tai kelia didelę žalą nukentėjusiesiems. Kibernetiniai nusikaltimai, kibernetiniai išpoliai veikia kritiš, kritinės reikšmės infrastruktūras Europos Sąjungoje. Mūsų centro pagrindinės funkcijos, ką mes veiksime. Mes teiksime informaciją apie kibernetinius nusikaltimus ir turėsime bendrą apžvalgą apie, apie kibernetinių nusikaltimų situaciją. Šalys turi informacijos, tačiau būdamas policininku, tu nežinai, ar ta byla, kurios tu ėmėsi, nebuvo analizuota kažkur kitur, o dabar mums reikalingas tam, tikras, klyri, tam tikri klyringo namai, kur būtų kaupiama visa informacija. Taip pat mes užsimsime gebėjimų kūrimu, mokymu, operatyvinę paramą, teismo medicinos paramą. Taip pat bandysime prisidėti prie Horizontas 2020 programos įgyvendinimo. Su šiais nusikaltimais vien tik su teisės sauga nesusitvarkysime, reikia įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir kitas skaitmenės infrastruktūros, kitus skaitmenės infrastruktūros savininkus. Taip pat reikalinga strategija, kad galėtumėme kartu su žiniasklaida, kartu su Enisa numatyti, kas laukia mūsų anapus horizonto. Taigi tai yra tos rytis, kur mes veiksime aktyviai. Na, o dar pabaigai norėčiau pasakyti, kokia yra mūsų darbo programa. Aš manau, kad kibernetinių nusikaltimų centro įsteigimas yra susijęs susiję su visai traukiančių požiūrių. Tai nėra Europolo reikalas. Programą sudaro, programinę valdybą sudaro komisijos atstovai, išorės veiksmų tarnybos atstovai, Enisos nariai, Sepolas, Eurojustas Europos kibernetinių nusikaltimų darbo grupė, taip pat, taip pat tie padaliniai, kurie dirba vaikų išnaudojimo srityje ir galiausiai Interpolo atstovai. Mes įkūrėme centrą, kuris papildo jau atliekamus darbus. Mums tikrai nereikia tarpusavėje konkuruoti, mes tiesiog pasiteldami savo išteklius uh, bandysime pakengti kibernetiniams nusikalteliams, kurie labai greitai prisitaiko prie naujų grėsmių. Turime neblogų galimybių laimėti šioje kovoje, tačiau norėčiau pasakyti, kad pradėjome per vėlai ir aš manau, kad laukia daug darbo ateityje. Galiu Jūs patikinti, kad Europos kibernetinių nusikaltimų centras viską padarys kartu su ENISA, skirtus kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiomis bendrovėmis ir Europos valstybėmis narėmis tam, kad kovotumėme su kibernetiniais nusikaltėliais, bet lengva tą padaryti nebus. Dėkuoju ponui Oting už tokią įdomią prezentaciją. Primena netgi siaubo filmą beveik. Bet e, gera žinia yra ta, kad e, turint žinių ir pasitelkiant agentūras galima su tais nusikaltimais e, kovoti. Ta ir pabrėžia e, pasisakiusieji. Dabar suteiksime žodį ponui Paul Timmers, kuris atstovauja Europos komisijai. Jis pristatys kibernetinio saugumo paketą, kuris netaip seniai buvo patvirtintas. Dėkoju, aš sutelksiu dėmesį į e, mūsų pasiūlymus problemams spręsti. Kalbėsiu apie kibernetinio saugumo strategiją, Ten yra kalbama apie tinklų ir informacijos saugumą. Kaip jau ir buvo pasakyta, skaitmeniniai skaitminės priemonės tapo labai svarbios. Ir savo strategijoje mes labai daug dėmesio skiriame tam, kad užtikrintume tą naudą, kurią suteikia atviras internetas ir skaitmeninė erdvė. Mes norėtume, kad ir ateityje internetas būtų plačiai naudojamas ir atneštų pridėtinės vertės. Žinoma, tam mums reikia bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje. Jau buvo sakyta, kad rizika kyla kibernetinėje erdvėje, incidentų skaičius auga, bet visa tai yra susiję ne tik su nusikaltimais, tai gali būti ir įprastiniai incidentai. Būna taip, kad problema kyla dėl nežinojimo arba dėl žmogiškosios klaidos arba tiesiog dėl nežinojimo, kaip apsisaugoti. Pagal vieną iš tyrimų 9 iš 10 problemų galima išspręsti, joms galima užkirsti kelią pasitelkiant paprastas priemonės. Tai yra globalinis tarptautinis klausimas, reiškinys. Taigi mes sutelkėme dėmesį tai, ką galime padaryti Europoje ir ką galime padaryti bendrai pasaulyje, spręsdami šį klausimą. Žinoma, stinga bendradarbiavimo ir pasirengimo ES lygių. Rengiant strategiją ir rengiant šį šią direktyvą dėl tinklų ir informacijos saugumo mes konsultavomės su įvairiais partneriais ir vienas iš konsultacijų uh, padarinių yra tas, kad 60 procentų respondentų buvo susidūrę patys su kažkokiais incidentais, kurie turėjo rimto poveikio ir 20 procentų įmonių dirbančių šioje srityje turi parengusios rizikos valdymo planą. Žinoma, tos įmonės, kurios prekiauja ICT e, produktais, tas rodiklis siekia 30 procentų, tačiau atrodo, kad daugelis įmonių dar neturi realaus plano kuris padėtų kovoti su tokio pobūdžio incidentais. Jeigu pažvelgtume į e, mūsų siūlomus re, pasiūlymus, rekomendacijas, jos nėra visiškai naujos, jos remiasi daugeliu iniciatyvų vykdytų šioje srityje skaitminė ES arbotvarkė kalba apie kritinės infrastruktūras, kritinės infrastruktūros apsaugą, apie privataus viešo sektoriaus partnerystės ir daugelį kitų klausimu. Ir parlamentas yra parengęs ne vieną pranešimą ir rezoliuciją per pastaruosius metus šiais klausimais. Mes matome, kad tokių pranešimų skaičius auga. Taip pat ir pirmininkaujantis šalis skiria nemažai dėmesio kovai su kibernetiniais klausimais. Taigi atrodo, kad atėjo tinkamas laikas parengti išsame viziją apjungti visus elementus. E, kibernetinio saugumo struktūra, e, strategija buvo parengta bendradarbiaujant Europos išorės veiksmų tarnybai, poniai Ashton, taip pat e, dirbo ir komisijos narė Malstrom bei Nelikrus, kita komisijos narė, kuri yra atsakinga už skaitmeninę darbo atvarkę. Taigi vyko bendras darbas, taip pat buvo pasirūpinta tuo, kad ir tarnybų lygių būtų parengta visa apimanti strategija. Taigi vasario 7 dieną e, ši strategija buvo patvirtinta. Strategija sudaro toks tikslas. Mes kibernetinėje erdvėje norime laikytis tų principų ir tų vertybių, kurias puoselėja Europos Sąjunga. Ir kibernetinėme skaitmeninėme pasaulyje mes ketiname laikytis tokių pačių principų, gerbti pagrindinės žmogaus teisės, užtikrinti duomenų apsaugą ir taip toliau. Toliau strategijoje yra nagrinėjami iššūkiai iš saugumo požiūrio taško ir atsparumo požiūrio taško. Tai yra susijęs su konkrečia direktyva. Taigi kalbama apie tinklų ir informacijos sistemų atsparumą ir gebėjimą tvarkytis su problemomis. Taip pat strategijos tikslas yra stiprinti kovą su kibernetiniu nusikalstamumu, sukurti kibernetinės gynybos politiką ir tarptautinę kibernetinės erdvės politiką. Taip pat strategijoje kalbama apie vaidmenis ir užduotis bei pareigas. Aš sakiau, kad daug kas dalyvavo rengiant šią strategiją, įvairios agentūros. E, strategija pristato šių įvairių dalyvių bendradarbiavimo būdus ir funkcijas. Mums atrodo, kad strategija yra visapusiška, visapimanti, įtraukianti pačius įvairiausius elementus, tačiau šis rytis labai sparčiai plėtojasi ir negalima tikėtis, kad strategijoje yra pateikti atsakymai į visas problemas. Taigi strategija nuolat kis, atsižvelgiant į grėsmės, atsižvelgiant į mūsų sukaupiamą patirtį ir, žinoma, atsižvelgiant į bendradarbiavimo tarp įvairių e, dalyvių patirtį. Mums reikia sustiprinti tinklų ir informacijos sistemų saugumą. Mes skiriame dėmesį tiekimo grandinės saugumui, taip pat skiriame daug dėmesio moksliniams tyrimams, viešo privataus sektoriaus partnerystėms, kas yra labai svarbu šioje srityje, nes privatus sektorius jam priklauso didelė dalis infrastruktūros, taip pat daug dėmesio yra skiriama kovai su botnetais. E, Styvas apie tai daug kalbėjo. Kitas svarbus dalykas yra pramoninės, pramoninių sistemų apsauga bei elektros tinklų apsauga ir žinoma svarbu yra skleisti informaciją. Kitas e, dalykas yra Europos kibernetinių nusikalstamumo e, centras. Mes, e, žinoma, norime stiprinti nacionalinius pajėgumus, tirti šios nusikaltimus ir skatiname įgyvendinti kibernetinių nusikaltimų direktyvą. E, gynybos klausimas. Svarbiausia yra plėtoti turimus gebėjimus, ieškoti sintezių galimybių ir dialogo galimybių tarp karinių ir civilinių veikėjų taip pat užtikrinti bendradarbiavimą tarp Europos gynybos agentūros, išorės veiksmų tarnybos ir valstybių narių. Strategijoje taip pat yra kalbama apie ES tarptautinę kibernetinės erdvės politiką. Mūsų ketinimas yra stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Žinoma, vieni mes to padaryti negalime. Praėjus savaitėj nuo šios strategijos ir direktyvos patvirtinimo Prezidentas Obama išleido prezidento nutarimą, kuris yra skirtas kibernetinės erdvės klausimams Junktinėse Amerikos valstijose. Žinoma, svarbu būtų kovoti su šiais nusikaltimais tarptautiniu būdu, nes šie nusikaltimai peržengia visas sienas. Kitas dalykas yra globalios elgsenos normos kibernetinėje erdvėje ir gebėjimų e, stiprinimas trečiosiuose šalyse. Aš prieartėjau prie paskutinės dalies savo pristatymo - tinklų ir informacijos saugumas. Tai yra pagrysta sutarties 114 straipsnių. Labai svarbu išsaugoti skaitminio pasaulio atnešamą naudą. O kad pasiektume šio tikslo, mums reikia užtikrinti tris dalykus. Mums reikia pasirengti nacionaliniu lygiu, reikia užtikrinti ES lygmens bendradarbiavimą, reikia e, stiprinti valstybių narių gebėjimus, nes dažnai incidentai nepaiso tarp valstybinių sienų. Taip pat yra e, svarbu užtikrinti tam tikrą tinklų ir informacijos saugumo kultūrą ir, žinoma, stiprinti privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą. Bendrieji reikalavimai nacionaliniu lygiu siekiant pasirinkti kovoti su incidentais. Nacionalinė strategija turi būti parengta nacionaliniu lygiu, taip pat turi būti parengtas bendradarbiavimo planas, kągi daryti ir kaip bendradarbiauti valdžios institucijoms, privačiam ir viešajam sektoriu susidūrus su incidentais. Valstybės narės turi paskirti nacionalinę kompetentingą instituciją, kuri galėtų palaikyti bendradarbiavimą Europos lygiu. Taip pat reikia atitinkamų gebėjimų spręsti incidentų problemą ir kurti CERT. Tai yra reagavimo komandas, skubaus reagavimo komandas. Enisa, kaip žinia, praeitįje labai daug prisidėjo prie tokių gebėjimų kūrimo valstybėse narėse, ypatingai steigiant tokias greito reagavimo komandas grupės valstybėse narėse. Kalbant apie gebėjimus nacionalinių lygių ir ES lygių, tokios kompetentingos institucijos turi gebėti bendradarbiauti ES lygių. Reikia ankstyvo perspėjimo sistemų, taip pat reikia koordinuotos reakcijos į incidentus. Žinoma, Kalbant apie internetą, reikia pasakyti, kad viskas ten plėtojasi labai greitai. Taigi būtina užtikrinti ankstyvą įspėjimą. Taip pat būna tokių incidentų, kurie paliečia ne vieną valstybę narę, ypač kai kalbame apie kritinę infrastruktūrą. Jeigu kritinės infrastruktūros veikla yra suardyta kai kurioje vienoje iš valstybių narių, tai gali turėti poveikio ir kitoms valstybėms narėms. kibernetinio nusikaltamumo e, centrą informuoti taip pat yra svarbu ir žinoma kitas dalykas yra kolegų peržiūrų vykdymas. Ankstyvas perspėjimas dėl rizikos faktorių ir incidento, aš apie tai jau kalbėjau, koordinuotas atsakas turi būti parengtas rengiant Europos TIS bendradarbiavimo planą kaip reaguoti susidūrus su problemomis. Toliau privatus sektorius. Daugelis sektorių gali patirti rimtų problemų, tokiais atvejais jos turi informuoti kompetitingas institucijas ir veikti koordinuotai. Mes esame atlikę tyrimą, kurios gisritis labiausiai nukenčia ir mūsų išvada yra ta, kad svarbiausios sritis, kalbant apie rizikos valdymą, yra šios energetikos sektorius, finansų sektorius, kredito institucijos, biržos, taip pat transporto sektorius, oro, jūrų, geležinkelio transportas, sveikatos apsaugos sistema, taip pat nuotolinės kompiuterijos sritis bei viešosios administracijos. Mes remiame sukauptą patirtimi ir modelių sukurtų telekomunikacijų e, srityje, kurioje yra numatyti panašus įsipareigojimai. Kitose sektoriuose mes taip pat panašiais metodais vadovaujamės. Žinoma, galime kalbėti apie tai, kokie sektoriai turėtų būti įtraukti, bet mes manome, kad šie sektoriai yra e, svarbiausi, kalbant apie ataskaitas, apie incidentus. Toliau labai trumpai rizikos valdymas. Rizikos valdymas yra tiesiog darbo metodas susijęs su procedūromis, tai yra dinamiškas darbas, reikia vertinti riziką, čia negali būti konkrečių standartų, reikia žinoma imtis proporcingos reakcijos reaguojant į riziką pranešimai apie incidentus. Jie yra labai svarbus, reaguojant. Taip pat reikia nustatyti tam tikras konfidencialumo taisyklės. Jos turi būti garantuotos verslo subjektams. Apie direktyvą tiek, o toliau norėčiau tiesiog grįžti prie saugumo strategijos. Strategija yra kur kas platesnė. Strategijoje kalbama apie privataus viešo sektoriaus bendradarbiavimą, apie standartų kūrimą, apie mokslinius tyrimus, jų taikymą. Mes taip pat kalbame apie Horizontas 2020 programą, kuri taip pat turės įtakos kibernetinio saugumo strategijai. Šiandien labai daug kalbame apie pažangius miestus, pažangias skaitmeninės sveikatos sistemas ir jos turi užtikrinti atsparumą kibernetiniams nusikaltimams. Ir paskutinė mano skaidrė. Šiuo metu darbas vyksta taryboje ir parlamente. Taryba svarstys šiuos dokumentus atitinkamuose grupėse. Yra taryboje konkreti grupė, kuri nagrinės SITIS direktyvą, telekomunikacijų taryba ir kita taryba svarstys šį klausimą. Ir, žinoma, parlamentas svarstys kibernetinę e, strategiją. Mes, žinoma, tikimės bendradarbiavimo ir dialogo e, su Europos parlamentu. E, mes po vienerių metų turėsime pateikti informacijos apie tai, kaip strategija yra vykdoma. Taip pat bus surinkta met kasmetinė konferencija dėl kibernetinio saugumo, kuriai pirmininkaus um, atitinkami komisijos nariai. Taigi mes turime tęsti bendras pastangas ir bendrą darbą, kuris yra mūsų nuomonė nebejotinai svarbus ir būtinas. Dėkoju visiems e, svečiams už pristatymus, o dabar perėsime prie klausimų ir atsakymų. Suteiksiu žodį komiteto nariams, taip pat yra ir komisijos bei tarybos atstovų mūsų posėdėje, jeigu jie norės pasisakyti. Prašysiu jų tiesiog pakelti ranką, bet pirmiausia, pradėsime nuo pirmo paprašusio žodžio pono Kleis. E, ehm, Ačiū pirmininkė. Trumpai noriu padėkoti pranešėjams ir užduoti klausimą. Ponai Erting ir Purser kalbėjo apie aktualiausias kibernetinės grėsmės, jos jau yra nustatytos. Jūs teigiate, kad sudėtinga identifikuoti atskirus hekerius asmeniškai. O mano klausimas susijęs ne tiek su individais, hakeriais, bet su šalimis, kurios aktyviausiai reiškėsi toje srityje. Pavyzdžiui, Kinija. Kinija atrodo netgi sistemiškai organizuoja milžiniškas atakas, įsilaužia į kompiuterių sistemas, užsima sabotažu, Europoje be kitako ir daro tai nukreidoma atakas prieš strateginės įmonės, pavyzdžiui, elektros tiekimo įmonės. Mano klausimas ponams Perser ir Erting. Gal galėtumėte šitą klausimą išsame aptarti, kokios grėsmės kyla iš tokių šalių kaip Kinija. sudaromi komerciniai sandoriai tarp ES ir Kinijos vyksta priekyba ir dėl jos galbūt šita problema e, nukišama kažkur į stalčių, o gal jūs pasiruošę tiesiai šviesiai e, išsakys, išsakyti tos priekaištus Kinijai. ponė Intvild. Ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjams. Sudėtinga man komentuoti ar užduoti klausimų, nes šios rytis nepaprastai plačios, nebe visai man aišku, apie ką konkrečiai mes dabar kalbame. Čia tokios politikos rytis įvairios, kaip vidaus rinka, policijos veikla, žvalgybinė veikla, e, karinė ir gynybos pramonė. Tai kardinaliai priešingos rytis ir ES įgaliojimai jose labai skiriasi. Šiaip jau civilizuotame pasaulyje policijos veikla labai skiriasi nuo gynybinės karinės veiklos, skiriasi tose srityse ir piliečių civilinės teisės. Vienoje skaidrėje buvo paminėta aktyvizmas, aktyvizmas, terorizmas ir tai man kelia nerimą. Kaipgi mes atskirsime tas veiklas, nes skiriamosios ribos labai neaiškios. Jūs kalbėjote apie mokėjimų saugumą, apie neteisėtus parsisiuntimus iš interneto, autorių teisų pažeidimus, apie sukčiavimus, apie seksualinį vaikų išnaudojimą, apie karinius antpolius, terorizmą. Visa tai skirtingi dalykai. Aš pritariu tarp discipliniam bendarbiavimui. Tačiau mes viską su, sumetame į vieną katilą. Čia visko per daug. Ir vien todėl, kad viskas vyksta internete. Netinkamas tai kriterijus. Negalima pagal tą vienintelį kriterijų formuluoti visų politikų. Žinau, kad yra tokia tokia programa, tam tikras skyrius, kuriame dirba išorės veiksmų tarnybos atstovai. Gal galite paaiškinti, kaip jie dirba e, darbo grupoje, grupėje, kurią sudaro policijos pareigūnai. Mes turime aiškiai apibrėžti, apie kokius įgaliojimus kalbame, apie kokias galės ir saugiklius, kokie yra tikslai, yra ir kita medalio pusė. Buvo užduotas klausimas, galbūt yra valstybių, kurios konkrečiai organizuoja atakas prieš ES. Neseniai kalbėjau apie tariamą, įtariamą ataką, kurią organizavo Kinijos vyriausybė, nukreipta prieš JAV infrastruktūrą nesu tikra, ar įmanoma atsekti iki konkrečios šalies vyriausybės ar iki kito subjekto, nežinau. Tačiau įdomu būtų pasiaiškinti, ką daro ES valstybių vyriausybės, organizuodamos ES interesų apsaugą nuo išorės atakų. O jeigu mes įtraukiame išorės veiksmų tarnybą, ar tai reiškia, kad mes irgi organizuosime tokias atakas, ekonominės atakas? Jeigu taip, tai kas priims sprendimą pradėti tokią ataką? Čia iškyla klausimai apie valdyseną Europoje, apie neteisėtą mūsų piliečių sekimą. Galbūt ne visai teisingai terminiją čia vartoju, tačiau bent jau Vokietijos ir Niderlandų vyriausybinės agentūros įsigijo, nelegaliai įsigijo nelegalios įrangos sekti savo piliečius. Jeigu norime apginti savo piliečius, tai gal įtraukime ir šitą punktą. Piliečių gynyba ir saugojimas nuo savo pačių vyriausybių. Pone Sipin, ačiū. Neteigiu, kad tai, kas išdėstyta, yra klaidingos mintis, tačiau norėčiau sužinoti, kas iš tos informacijos buvo nauja. Pavyzdžiui, paminėta, kad ateities karai bus kibernetiniai karai. Pastarai dešimtmetį vis girdime, kad mūsų apsauga šiame skaitmeninėme pasaulyje yra nepakankama. Nesvarbu, ar tai būtų maža, didelė įmonė, tarptautinė organizacija, mm, advokatų biuras ar ligoninė, vis girdime, kad visos tos organizacijos neapsaugotos. Duomenys gali būti pavokti, kas tik nori, gali būti daroma kibernetinėje erdvėje. Ir todėl aš noriu paklausti, kokie yra tikslai, turint omeny, kad ateities karai vyks kibernetinėje erdvėje. Kam mesti tokias milžiniškas lėšas visoms toms analizėms, aiškintis, kaip sukurti apsaugos sistemą, jeigu po to paaiškėja, kad vis tiek lengvai įsilaužiama į tūkstančius kompiuterių ir pridaroma žalos. Bandome kalbėti apie duomenų saugumą, kompetenciją ir taip toliau. Man svarbiau yra štai kas - užtikrinti, kad duomenys nebūtų apdoro, tvarkomi, naudojami neteisėtai, be reikalo. Suprantame, žinome, kad į sistemas sugeba įsilaužti bet nepakankamai padarome, kad tas sistemas apsaugotume. Mane netgi stulbina tai, kad dar niekam netėjo į galvą, pavyzdžiui, paralyžiuoti mūsų elektros tinklų darbą. Turėtume, manyčiau, vykdyti daug smulkesnius, konkrečius, mažesnius projektus, o ne užsimti štai tokiais uh, gigantiškais projektais. Ačiū pirmininkė. Mano pirmas komentaras. Aš atsakysiu į pirmą komentarą. Nemanau, kad hekerius reikėtų, reikėtų laikyti nusikalteliais, nes Hekeriai dažnai parodo mums, kur yra mūsų saugumo spragos ir paaiškina, kaip tas spragas užkamšyti. Kitaip tariant, jie padeda mūsų vyriausybėms ir neturėtume jų kaltinti. Neturėtume jų vadinti nusikalteliais. Aišku, yra ir nusikaltelių, kurie bando prasibrauti pro mūsų saugumo infrastruktūrą, Ir todėl aš džiaugiuosi, kad yra sukurtas Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras. Tai yra centras, kuris gali gilintis į saugumo spragas ir kaip jas užkamšyti, turi aiškintis tuos incidentus. Tačiau, jei panagrinėtume siūlomą direktyvą apie tinklo ir informacijos saugumą, tai iškyla įvairių minčių. Reikia kalbėti ne tik apie pranešimus, apie pažeidimus, ne tik apie tos atvejus, kai žala jau padaryta. Reikia rūpintis ir silpnosiomis sistemos vietomis, spragomis. Tai yra tais atvejais reikia rūpintis, kur saugumo priemonės yra nepakankamos arba netitinka techninių standartų. Galima taip pat kalbėti apie atsakomybę už saugumo standartų įgyvendinimą. Su Enisa reikia keistis tomis priemonėmis, kurias turime. Turime kreipti dėmesį ne tik į infrastruktūros operatorius, bet ir žiūrėti į priekį. Yra daug sistemų, kurios dirba ne pagal klasikinę infrastruktūrą. Yra ir kitokių sistemų ir joms taip pat reikia sudėtingų saugumo priemonių. Aš tikiu, kad tie pasiūlymai turi ateitį. Tačiau pratesiu kolegės Infeld mintį. Nesuklyskime, nesumeskime visko į vieną katilą, nes taip paspėsime spastus savo. Turime konkrečiai įvardyti kiekvieną konkrečią problemą ir ją spręsti praktiškai konkrečiomis pritaikytomis priemonėmis. Ačiū pirmininkė. pačiu laiku, pirmininkė, mes diskutuojame apie kibernetinį saugumą ir elektroninius nusikals, nusikaltimus. Dėkoju pranešėjams už mintis ponams Pese, Oetting ir Timers. Europos kibernetiniai erdvei reikia saugumo Tačiau tai yra daugia disciplinis, daugia sektorinis klausimas. Ir komisijoje tuo užsima keli e, pareigūnai komisarės Krūz, e, e, Malmström ir ponė Ashton. Valstybiniai sektoriai ir privatusis sektorius e, tuo rūpinasi, e, tuo kibernet, e, kibernetinių kibernetinė gynyba nuo elektroninių nusikaltimų. <clears throat> E, Rodos planuojama renkti metinę konferenciją, e, įsteigta atitinkama agentūra ir aš noriu užduoti klausimą ponui Timers. Jisai savo kalboje sakė, turime imtis to, atlikti tą, daryti tą, Todėl noriu paklausti. Visiems tiems reikalingiems darbams, kiek mes turime biudžeto lėšų, nes nėra prasmės nusibriežti savo tikslus, susijęti juos su Europinė labai svarbia strategija ir manyti, kad visą tai nusipirksime veltui. koks biudžetas bus skirtas tai strategijai. Ar čia tik tai pompastiški, iškilmingai gražus pažadai ir tikslai tam, kad vyktų tuščia diskusija. Europolas, ar jis skyrė savo centrui pinigų? noriu paklausti, ar skyrė ar ne. Ta pati noriu paklausti ir apie kitas agentūras. Ponas Morais, ačiū, dėkoju visiems prelegentams už pristatymus. Mano klausimas skirtas ponui Timersui. Aš pritariu tam, ką sakė ponė Intveld dėl to, kad pateikėte tikrai labai daug išsamios informacijos. Kai paketas buvo pristatytas dar šiais metais ponios Krūs ir ponios Ashton Mums parlamente kilo štai kokia problema. Ponas Trūs irgi minėjo, kad prezidentas Obama dar prieš perinktas prezidentu įvardino kibernetinius nusikaltimus kaip vieną didžiausių problemų ir visi piliečiai, visi žinome, kad tai yra blogas dalykas, tačiau nelabai aišku, kaip su tuo elgtis. Ir problema ta, kad kiekviena valstybė narė bet kuriuo atveju imasi veiksmų. Mano klausimas, ponai Timersu, už tai koks. Žinome, kad Įžanginėme pareiškime Nelly Krūs minėjo, kad valstybės narės nedekvačiai elgėsi šioje srityje ir tai na, kelia šiek tiek nerima. Tiksliai nežinome, kas yra nedekvatus veiksmai kovoje su kibernetiniais nusikaltimais. Jan Olbrecht pavyzdžiui, minėjo, kad kai buvo vasario 7 dieną paskelbta apie programos pradžią, mano valstybėje narėje buvo pradėta kalbėti apie tai, kad įmonės privalės informuoti apie hakerių įsibrovimus. Na, gan toks įdomus tas yra reikalavimas, tačiau gal svarbiau yra informuoti apie silpnasias sistemos pusės. Taigi mano klausimas štai koks. Ar šiame pakete tikrai žinome, jog spręsime tas pačias didžiausias kibernetinių nusikaltimų grėsmės. Mes atlikome valstybių narių analiz, analizę dėl to, ką valstybės narės daro ir ką reiktų daryti tarp valstybinių mastų. Na ir reikia pristatyti daug, plačiau situaciją tam, kad žmonės jaus, jaustųsi saugus ir pasitikėtų sistemą. Ir taip pat, ar nėra kokių tai konfliktų tarp šio paketo ir duomenų apsaugos paketo, nes uh, kai imamės kažkokių tai veiksmų ir įvertiname juos, turime įvertinti juos žmogaus teisių perspektyvos prasme ir suprantame, kad yra visada tų silpnųjų pusių tam tikrų e, žmogaus teisų pažeidinėjimų. Pone Fajon, ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams, pateikus įdomios informacijos. Mes anksčiau Jau kelis kartus esame girdėję apie rimtus internetinius kibernetinius nusikaltimus, e, šalia to, kad tai mums suteikia daug galimybių ir tai gazdina. Aš konkrečių klausimų neturiu, bet šiandieną mes irgi per pusryčius kalbėjomės apie, apie kibernetinius nusikaltimus su ekspertais. Ir esmė ta, kad kalbame ne apie nacionalinius nusikaltimus, o tarp valstybinius. Žinome, kad vyksta pinigų plovimai internetu, dideli pinigų srautai ir kiti nusikaltimai internetu. Kažkas minėjo apie tai, kad įmonės susiduria su problemomis dėl to, kad praranda priekybinės, sutar, priekybinės paslaptis. Uh, daug įmonių yra nukentėjusios, nes tokiu būdu iš jų yra ištraukiamos priekybinės e, paslaptys, taigi tas kibernetinis saugumas, saugumas tampa labai svarbiu ir e, teisiniais pagrindas yra labai nevienodas, kaip yra teigiama, reikia sisteminė, labiau sisteminės kontrolės, e, galinčios sureguliuoti ir stebėti pinigų srautus ir pinigų plovimo atvejus. Aš manau, kad mums reikia tokių bendrų veiksmų, yra tokių super hakerių, kurių susekti mes negalime ir turime kažkaip veiksmingiau kovoti su tais nusikaltimais. Dabar turime kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą, taigi ponia ir tai gal klausimas būtų skirtas jums, jūs nesiniai pradėjote darbą ir teigiate, kad pajėgumų yra visose valstybėse narėse. Na, o kaip yra su bendradarbiavimu? ar tikrai galima pasiekti užsibrieštų tikslų, ar gaunate visą informaciją iš valstybių narių, ar jos yra pakankamai aktyvios, bendradarbiauja su centru ir tada ką darote su tais gautais rezultatais, ar keičiatės informaciją su įvairiomis institucijomis, kaip kad policija, teisėjais, teismais, prokurorais ir panašiai. Kaip, kaip toliau kovojate su tais reiškiniais? Esmė yra ta, kad reikalingas veiksmingesnis planas ir daugiau sisteminės kontrolės. Mes parlamente net nelabai įsivaizduojame, nuo ko pradėti. Panašu, kad nuolatos atsiliekame. Ir galbūt šioje aplinkoje veiksmingiausia būtų, kaip jūs, ponė Perseris, sakėte, ateitis faktiškai priliksta oro prognozėms. Dėkoju, poniai Fajon. Buvo labai daug įdomių klausimų. Dabar bandysime juos atsakyti. Gal kitų institucijų atstovai, komisijos tarybos atstovai norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet iškart persime prie atsakymų. Taigi, pagal tą pačią tvarką pasisakinėsime ir atsakysime į iškeltus klausimus. Ponas Perseris pirmas. Ačiū. Labai daug įdomių klausimų. Aš pabandysiu juos išėlės pakomentuoti. Pirmiausia, kibernetinių išpolių valstybės, valstybinės finansavimas, tokių dalykų pasitaiko, konkrečiai nieko neminėsiu. Uh, na, kažkam konkrečiai priskirti tą problemą yra labai sudėtinga. Mėstyti pėtsakus internetu labai lengva ir netgi ekspertams sunku pasakyti, kur realiai e, generuojamas tas išpolis. Tai nėra Enisos kaip ir vaidmuo, tai nėra mūsų galiojimų dalis, mes visiškai kitaip vertiname situaciją. Mes nebandome išsiaiškinti, kas organizuoja išpolį, mes žiūrime, kaip pasirengti ir stabdyti tokius išpolius. Tai yra pagrindinis Enisos vaidmo - pasirūpinti, kad valstybės narės, pramonės įmonės, viešas privatus sektorius galėtų optimaliai būti pasirengę išpoliams, nesvarbu, iš kur jie ateitų. Tai yra esminis dalykas, tačiau dėja turėsiu šiek tiek jūs nuvilti ir gal kolega Trūs daugiau informacijos jums pateiks ir tokios labiau šviesesnės informacijos. Uh, Mes kalbėjome apie tre... E, grėsmės ir išpolių metodus. Teigiama, kad mes nepasiruošę. Taip, nepasiruošę, bet situacija nėra tokia katastrofiškai bloga. Yra milijonai išpolių. Aš pats dirbau finansinėme sektoriuje ir tikrai galiu pasakyti, kad nuolatos tų išpolių pasitaiko. Tačiau Europoje mes gan neblogai su jais tvarkomės. Aišku, tokių didžiausių, didžiausios žalos gal atveju pas mus nėra labai daug, tačiau tas brandos etap e, lygis jau yra gan aukštas, bet nepamirškime, aišku, kad e, turime nuolatos tobulinti sistemą ir niekas nesikeis, nesvarbu, kiek daug pažengsime į priekį, vis tiek tai yra susijęs su didžiuliais pinigais, su didžiuliais dalykais, taigi oponentas visuomet nuo mūsų neatsiliks, tačiau vis tiek situacija, sakyčiau, kad ir yra nebloga. Dabar duomenų apsauga ir privatumas. Buvo sakoma, kad negalima visko sudėti į vieną kašiką, pritariu, bet iš dalies ir ne. Duomenų apsaugos teisės aktai yra visiškai kita politikos sriti šalia kibernetinių nusikaltimų srities, tačiau turime, aišku, paraleliai spręsti tuos klausimus. Reikalingas geras saugumas duomenų apsaugai ir privatumui, tačiau reikia atsižvelgti į duomenų apsaugą, vykdant stiprų saugumą. Taigi reikia turėti du tuos elementus galvo, galvoje ir reikia subalansuoti juos. Duomenų apsauga ir saugumas negali būti tobuli tuo pačiu metu, reikia kažkaip surasti pusiausvyrą saugumo spynos, pavyzdžiui, gali turėti pri privačių duomenų, taigi mums reikalingas pagrindas, kontrolės priemonės, kurios būtų veiksmingos, bet turime jas įgyvendinti atsakingai, tam, kad su, subalansuotumėme žmonių privatumą ir kovą su nusikalteliais. Buvo klausimų dėl kibernetinio karo, kad mes nesame pasirengę, kam tiek daug skiriame pinigų žalos atlyginimų ir panašiai esame neblogai apsisaugoję, aišku, čia irgi galime tobulėti. Tačiau labai svarbu, kaip tie pinigai yra naudojami. Ir čia aš manau, kad turime nemažai priemonių. Kibernetinių nusikaltimų centras yra viena priemonių, taip pat yra ir atitinkamų veiksmų komisijoje, taigi galiojame gerai paskirstyti. Ir blogiausia, jeigu tokia, tokioje suskaldytoje sistemo, sistemoje darytumėme naujus dalykus, kurie nereikalingi, tai būtų ekonomiškai nenaudinga. Mes Enisoje ir kiti kolegos bandome tobulinti dabartinius pajėgumus ir įgūdžius tam, kad pasitelktumėme jau turimą patirtį, o ne bandytumėme ieškoti naujų dalykų ir investuoti ten e, į tai pinigus. Taip pat buvo kalbama apie pažeidžiamumą, kad reiktų tai panalizuoti. Taip, tą darome tikrai nemažai. Labai daug darbo skiriama siekiant suprasti, kur yra pažydžiamiausios vietos, ne tik privačiajame, bet ir viešajame sektorije. Ir norėčiau pasakyti, šiek tiek papasakoti iš savo patirties. Jeigu yra sprendimas dėl pažeidžiamumo, ne visuomet juo galima pasinaudoti. Dažnai nutinka taip, kad sprendimas sukelia dar daugiau problemų negu pažeidžiamumas nes sprendimas yra įmanomas tik tai plačiai visuomeniai, o dažnai yra čia susijęs su specifiniais dalykais. Prieš keletą metų aš finansinėje sistemoje sukūriau patikimą kompiuterių bazę, tokią griežtą koncepciją, kuri ateina iš uh, Junktinio Amerikos valstijų. Mes labai daug laiko kūrėme tą sistemą, pritaikėme ją, bet kai pabandėme su, susiaurinti aplikacijas, niekas neveikė, nes pritaikymo modeliuose nėra atsižvelgiama į tuos pažeidžiamus, kurie su, su, surandami sistemoje. Taip yra dėl to, kad viską reikia iš principo subalansuoti. Pažeidžiamumus mes susiekame gan neblogai, tačiau svarbiausia, kaip yra mokami žmonės kurti sistemas ateityje tam, kad tie, tuose mechanizmuose būtų galima išgyvendinti didžiausias, didžiausius, didžiausius pažeidžiamumus. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad tai turi būti horizontalus, daugiadisciplininis požiūris. Taip, mes e, negalime visko sudėti į vieną dėžę. Turime daryti viską, turime atskirti užduotis kiek įmanoma, tačiau yra ten ir bendrų bruožų ir turime tuos bendrus bruožus pripažinti. Uh, ir sėkmingai su jais dirbti. Ir tai, kaip mes elgiamės, taip kaip mes dirbame, yra neblogas kompromisas. Jeigu pažvelgtumėme į naują strategiją ir direktyvą, matome, kad viskas yra subalansuota neblogai tarp to, ką įdedame ir ko pasiekėme. Na, ką esame, ką turėtumėme dar padaryti? Taip, turime nuveikti daugiau, turime problemų dėl išteklių ir biudžeto. Jūs galite tą pakeisti. Tai yra evoliucinis procesas ir, aišku, krizė, visiems trūksta pinigų, tačiau grėsmės plinta, žaidimai darosi didesni, taigi reikia daugiau įdėti ir išteklių, kad išsaugotumėme pusiausvyrą, kad netaptumėme tobuliausia, balčiausia kontrolės sistema, tad tas yra neįmanoma, bet tam, kad mes dirbtumėme geriau, kad išgyventumėme, aišku, turime investuoti. Galiausiai klausimas buvo užduotas dėl pagrindinių teisų konflikto. Nisoje mes nuolatos stebime padėtį. Na, nežinome, ar pavyksta, bet bandome kiek įmanydami aktyviai e, to siekti, bandome viską derinti su pagrindinių teisų reikalais, tą pasakytų ir visi kiti kolegos. Aišku, mes bandome čia nenukrypti nuo kurso, tačiau sekasi visai neblogai. Apsaugos teisės aktai turėtų patobulėti, Tačiau, aišku, tam užtruks, tam prireiks laiko. Procesai ir priemonės galbūt ir nėra tokie, kokie turėtų būti, kad viską nuveiktumėme ateityje, tačiau gerai, kad dirbama toje srityje. Galiausiai superhakeriai, kurių negalime susekti. Čia nieko naujo ir nereikia dėl to baisiai nerimauti. Vėlgi, negalime visų susekti, niekuomet to nepavyks mums padaryti, nes neįmanoma, tačiau turime išsaugoti kiek įmanoma pusiausvirą. Taigi, pagrindinės dalykas nėra taip blogai, kaip atrodo, reikia didinti biudžetą, reikia didinti išteklius, tačiau Europos kibernetinės kibernetinių nusikaltimų strategija yra žingsnis teisinga linkme, domenų apsaugos teisės aktai irgi žingsnis teisinga linkme, dirbkime em, tą kryptimį ir pasieksime neblogų rezultatų. Ačiū. Dėkoju ponui Purseriui, dabar ponas Oettingeris. Oettingas. Aš tik tai pritarsiu tam, ką sakė ponas Purseris. Iš tiesų strategija yra žingsnis teisinga linkme, gerai subalansuotas dokumentas. Deja, negalėsiu detaliai jo pakomentuoti, nes tai nepatenka į mūsų centro kompetenciją. Mes, aišku, stebime tokius išpolius, nes problema internete yra ta, kad yra naudojama ta pati technika, tam, kad būtų įsiveržiama į tinklą, jeigu vagiami pinigai ar informacija, visuomet sunku išvelgti tikslą. Ir turime žinoti, kaip tai yra daroma. Pone Intvild, norėčiau pasakyti, jog suprantu, kad daug čia ko yra tame krepšyje, galbūt per daug visko. Aš daugiausia kalbėjau apie kibernetinius nusikaltimus, tačiau yra tų pilkų zonų ir kartais reikia pateikti kažkam informaciją vien dėl to, kad tai, tas rytis mane priklauso. Ir taip pat turime pripažinti, kad tai, kaip nusikaltėliai naudoja techniką, irgi yra labai panašu. Nesvarbu, ar dirbi įmonė, organizacija ar valstybei, visuomet yra ribotas bū, kiekis būdų, kaip įsibrauti į tinklą. Taigi aš visuomet e, kovosiu su nusikaltimais. Tačiau kartais matyti toje kovoje su nusikaltimais ir išryškėja tam tikrų pilkųjų zonų, kuriomis reikia pasirūpinti. Jūs klausėte, ką išorės veiksmų e, tarnyba daro programinėje valdyboje. Tiesiog jie daro gebėjimų, jie užsima gebėjimų kūrimu kovoje su kibernetiniais nusikaltimais už ES ribų, nes yra tikrai nusikaltimų, kurie vyksta už ES ribų, taigi jie modeliuoja tuos e, scenarius ir e, bando parengt, pasirengti didžiausių tokių galimų nusikaltimų scenarijams. Čia buvo užduotas klausimas, kad ką, apie tai, ką mes darome, kad padėtumėme smulkioms įmonėms ir visiems kitiems, kad jų, jų tinklus neįsibrautų. Mes su Styvu bent tikrai bandome tą padaryti, padidinti apsaugą ir padėti valstybėms narėms nustatyti, identifikuoti nusikaltelius ir juos įkalinti, tuos, kurie vagia pinigus informaciją arba ištrina informaciją, informaciją kurią išranda tos įmonės. Uh, Taip pat buvo padarytas skirtumas tarp gerųjų hakerių ir blogųjų hakerių. Na, kaip pareigūnas, aš tikrai negaliu, negaliu laik, pritarti jūsų nuomoniai, mes e, remiame, padedame valstybėms narėms, nes negalime atlikti savų tyrimų. E, jeigu valstybės narės atlieka tyrimą, mes jiems e, pritarėme jas, mes juos paremėme pagal teisės aktus, taip pat turime pripažinti, kad duomenų apsaugos sistema Europolė yra labai griežta. Aš esu iš Danijos ir tikrai nemanau, kad Danija yra bananų respublika, bet duomenų apsauga Europole yra kur kas aukštesnio lygio negu Danijoje, pavyzdžiui. Taigi mes tikrai negalime saugoti, stebėti ar padėti kažkam, nes esame labai prižiūrimi viduje yra tokių daug stebėtojų ir dabar dar dešimt inspektorių iš priežiūros valdybos atvyks po kelių savaičių, prižiūrės mūsų darbą, taigi esame tikrai labai atidžiai stebimi. Ponas Demera klausė, ar turime pinigų. Ne, pinigų neturime Europole, kad įsteigtumėme kovos su kibernetiniu nusikalstamumu centrą bent jau iki 13 metų. prioritetas teikiamas dabar kitiems uždaviniams, taigi kol kas tas centras kokybiškai dirbti negali. Tačiau girdėjau, kad 14 metų e, biudžete jau yra numatyta eilutė ir aš tikiuosi, kad tai, ta eilutė bus išsaugota. Pone Fajon pastebėjo, kad e, nusikaltė yra labai geri. Taip. Dažniausiai kalėjimuose sėdi kvailieji nusikaltėliai, o protingieji laisvėje taip yra ir įprastinių nusikaltimų atveju, ir kibernetinių nusikaltimų atveju, ir panašu, kad taip ir bus ateityje. Tačiau mes turime geriau dirbti ir aš sutinku su Styvu, kad dirbame neblogai. Turime suprasti, kad daug policijos organizacijų kuria gebėjimus tose srityse, kur faktiškai pinigų iš vis neturi. Dėl to, kad yra kibernetinių nusikaltimų įprastų nusikaltimų skaičius nemažėja, jų irgi yra daug. Ir panašu, kad jeigu užimtumo lygis didesnis ir nusikaltėlių lygis, nusikalstamo lygis didesnis. Taigi tų įprastinių nusikaltimų irgi yra nemažai. Ir turime nepamiršti, kad ES yra valstybių, kur sistema gera, Niderlandai, Junktinė karalystė ir yra šalių, kur sistema yra prasta. Taigi mums reikalingas kolektyvinis solidarumas, reikia padėti tom šalims, nes visi turi tobulėti ir esame mes tas stiprioji grandis, o nesilpnoji. Taigi, su kokiais nusikaltimais kovojame? Turime daug problemų su Trojano virusais bankų sistemose. Jie naudoja tam tikrą įrangą ir, ir iš bankų sistemos pavagė pinigus. Taip pat yra pagrobiama kompiuterio informacinė sistema ir tu faktiškai negali valdyti savo kompiuterio. Ir 3 procentai tų, kurie yra paveikti, dažniausiai atlieka mokėjimo operacijas, taigi kalba eina apie didžiulius pinigus. Kreditinių kortelių sukčiavimo atveju, kai kortelės net ir nėra, tai yra 60 procentų visų nusikaltimų 65 procentai. Tai yra vienas, ka pusantro milijardo eurų per metus Europos Sąjungoje. Tok, toks yra nuostolis. 65 procentai daroma neturint kreditinės kortelės, apmokant, pavyzdžiui, telefono, sąskaitas ir panašiai. Taigi čia reikia daugiau saugumo. Ir reikalinga nauja sistema, pavyzdžiui, tūs pagalba yra apmokamos sąskaitos ir panašiai. Mes turime centre Eurojusto ryš, ryšių pareigūną, taip pat turime ryšių pareigūną iš Interpolo ir taip pat su Enisa mes kalbamės apie tai, ar gal bent jau pusę etato, etato nebūtų įmanoma įdarbinti ryšių pareigūną iš Enisos. Taigi visi suprantame, kad dirbti reikia iš vien ir taip pat norėčiau pasakyti, kad policija dirba kur kas, kur kas labiau bendradarbiauja neįprastinių nusikaltimų atveju. Mes tiesiog suprantame, kad privaloma yra dalintis informacija. Taigi aš kaip ir Styvas esu optimistas, kelias netrumpas, bet einame gan sparčiai. Dėkuoju ponui Erting, dabar jūsų ponė Timers eilė atėjo komisijos atstovas. Leiskite man bendrai atsakyti į keletą klausimų. E, kokia yra mūsų atliekama analizė ir ko mes siekiame. Pavyzdžiui, buvo užduotas klausimas apie tai, kas vyksta mūsų srityje. Mes žinome, kad Enisa yra atlikusi ir Europolas yra atlikęs ne vieną tyrimą. Yra analizuojamas pasirengimo laipsnis. Taip pat vykdoma analizė ne tik apie valstybių narių, bet ir apie privataus sektoriaus ir vartotojų pasirengimą. Taigi nemažai tyrimų yra atlikta, esame atsižvelgę į daugelį ataskaitų, konsultacijų rezultatus. Daugelis jų yra paminėti poveikio vertinimo ataskaitoje. Netaip jau seniai mes kreipiamės į valstybės narės, klausdami, kaip jos yra sirengusios bendradarbiauti, ar turi bendradarbiavimo planus dėl kovos su incidentais ir galime sugrupuoti valstybės narės pagal jų pasirengimo lygį. Ir iš tiesų padėtis ES yra skirtinga. Poveikio vertinimo ataskaitos 23 puslapyje jūs galite gauti konkrečios informacijos šiuo klausimu. Žinoma, kad viskas keičiasi, mes vykdome ir viešas konsultacijas dėl incidentų. Kitas dalykas yra tas, kad mums stinga informacijos, kiek kainuoja kibernetiniai incidentai. Mes turime labai įvairių skaičių, girdėjau 100 milijardų eurų, kiti kalba apie 750 milijardų ir taip toliau. Įmonės kalba apie 1,6 milijonus. Įvairiose ataskaitose skaičiai yra skirtingi dėl to, kad stinga analizės ir ataskaitų. Kogi mes siekiame? Problemos yra glaužiai susijusios ir mes negalime pernelik siaurai žiūrėti į šias problemas. Per pastarosius metus mes dirbame kibernetinio saugumo erdvėje ir mes aiškiai suprantame, kad reikia apjungti įvairius elementus. Nes jeigu svarsysime tik paskirus, mums informacijos nepakaks. Pasirengimas bus netinkamas ir nebus um, galimybių reaguoti į incidentus ir tęsti ekonominę ir socialinę veiklą. Taigi strategijos Tikslas yra nustatytas strategijoje. ES turi saugoti internetinę aplinką, sudarant galimybės nepriklausomumui ir naudai. Mes manome, kad šiuo metu mums reikia suburti įvairius partnerius, suinteresuotus atstovus Mes turime bendro pobūdžio tikslą, vykdome analizės, bet tuo pat metu mes skiriame dėmesį prioritetams, kuriuos galime pasiekti ir kuriuos turime siekti. Šiandien kalbėjau apie direktyvą dėl tinklų ir informacijos saugumo. Labai akivaizdus yra direktyvos tikslai. Žinoma, dar vyks uh, diskusijos dėl to, kaip įgyvendinti direktyvos nuostatas. Jūs taip pat klausėte dėl įvairių paskirų sričių, tarptautinės srities, kaip apjungti visas tas sritis. Direktyvoje iš dalies apie tai yra kalbama, apie tos, tuos ryšius, sąryšius tarp atsparumo ir nusikalstamumo. Uh, Bet iš dalies ties tuo reikia dirbti ir toliau. Strategijoje ne vienoje vietoje yra aiškiai prašoma bendradarbiauti ir keistis pažangę praktiką. Ir mes numatome galimus veiksmus. Mes ketiname įsteigti privačią viešą platformą, kuri padės bendradarbiauti privačiam ir viešajam sektoriui. Kol kas bendradarbiavimo stinga. Taip pat uh, nurodome veiksmus, kuriais būtų galima patobulinti bendradarbiavimą prevencinėme darbe. Taigi mums reikia kalbėti daugiau apie tuos ryšius ir svarbus yra bendras požiūris, ar mes dirbame vieni, ar mes vieni su tuo susidurėme, su tomis problemomis. Ne E, problemos pastebimos visame pasaulyje. Pavyzdžiui, JAF padėtis yra kitokia, ten daug kalbama apie kibernetinį karą. Mūsų strategijoje apie tai nėra kalbama. Tačiau kai kurie elementai yra bendri. Ir JAV mes matome, kad problema yra sprendžiama iš kitų pusių. Jei pažvelgsime į valstybės narės, tai pamatysime, kad yra numatytas bendradarbiavimas tarp skirtingų ministerijų ir mes reikalaujame stiprinti tokio pobūdžio bendradarbiavimą, nes su incidentais reikia kovoti iš vien, bendrai visiems kartu. Taigi mums reikia apjungti tiek kibernetinius, tiek ir įprastinius nusikaltimus. Ir Net jei tai ir sudėtinga, mes ketiname bendradarbiauti. Aš taip pat e, turiu pabrėžti, kad e, strategija ne tik siekia teikti pasiūlymų dėl teisėkuros. Strategijoje yra kalbama apie konkrečius veiksmus, kurių galima imtis. Taip pat buvo klausima, ko paskiria asmenys gali imtis, siekdami geriau pasirengti ar užkirsti kelią incidentams. Tai yra susijęs su gebėjimu stiprinimu ir jau įvykdytais veiksmais. Spalio mėnesį vyko kibernetinio informatumo didinimo kampanija ir e, kiti veiksmai buvo įvykdyti. Mes kreipiamės į privatų sektorių siekdami paraginti jį plėtoti įvairias priemonės. Taigi kai kurios priemonės jau yra taikomos, mes taip pat prašome, kad ir patys asmenys susidūrantis su kibernetiniais iššūkiais tiesiog labiau domėtųsi šiuo klausimu. Dabar dėl direktyvos. Mes direktyvoje labai aiškiai teigiame, kad tai turi įtakos ne tik viešajam, bet ir privačiajam sektoriui ir ypatingai tiems individams, kurių atsakomybė yra didesnė. Todėl reikia plėtoti rizikos valdymo programas jas reikia pagrysti konkrečiais standartais, taip pat svarbus yra ir duomenų apsaugos klausimai. Ir reikia nustatyti atsiskaitimo atitinkamą sistemą, užtikrinant, kad ji net neštų per daug sunkios naštos. Ar Dėl direktyvos taikymos ryties būtų galima diskutuoti. JAF cheminių medžiagų sektorius yra įtrauktas į direktyvą. Ar tie, kurie kuria programinę ir kompiuterinę įrangą, turėtų vadovautis konkrečiais įsipareigojimais. Jie teikia tam tikrus tam tikros kokybės sprendimus rinkai. Todėl mes reikalavome bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi. Ar jie gali išspręsti visas problemas? Nebūtinai. Todėl mums reikės toliau skirti dėmesio moksliniams tyrimams ir apskritai tyrimams. Styvas kalbėjo apie saugumą ir privatumą. Čia kyla tam tikri iššūkiai. Mes nebūtinai turime pritarti tam sprendimui, kuris egzistuoja šiandien. Kibernetinis saugumas ir skaitmeninis privatumas yra tos temos, kurias reikėtų tirti moksliniu būdu ir toliau. Domenų apsauga šis klausimas yra strategijoje ir direktyvoje labai plačiai nušviestas ir aš turiu pasakyti, kad su Teisingumo generaliniu direktoratu mes daug bendradarbiavome, kad nustatytume atitinkamus saugiklius direktyvoje. Laiko, kaip matau, vis mažiau, ar turime pakankamai išteklių. Žinoma, išteklių gauname iš skirtingų institucijų, parama gali būti teikiama įvairiais būdais. Privatus sektorius taip pat, mes negalime to įgyveninti be atitinkamos paramos iš privataus sektoriaus. Aš jau minėjau Horizontas 2020 programą, tai turėtų būti svarbi priemonė. Taip pat Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra svarbi. Ar mes turime pakankamai išteklių? Sunku tiksliai nustatyti, kiek išteklių yra skiriama šiai sričiai, nes daug kas daroma nacionaliniu lygiu ir tai nėra apibendrinama ir apskaičiuojama ES lygiu. Bet ypatingą dėmesį reikėtų skirti įgūdžiams, ar mes turime pakankamai kompetentingų asmenų, kurie galėtų e, spręsti IRT saugumo klausimus, kurie galėtų pasiūlyti gerus sprendimus pastarojo meto ataskaitose yra kalbama apie tai, kad stinga kompetitingų asmenų. Jeigu kalbame apie skaitmeninius įgūdžius, vakar kaip tik apie tai kalbėjau ir buvo klausima, kodėl tiek mažai specialistų yra, nes prieš dešimt metų universitetams kibernetinio saugumo tema nebuvo visiškai įdomi, visiškai nepatraukli buvo. Šiandiengi šis klausimas yra labai E, svarbus. Daug kas domisi karjera kibernetinio saugumo srityje ir mes matome, kad e, daugiau tokių mokymo programų yra siūloma ES. Tačiau ar mes pakankamai turime kompetitingų darbuotojų šioje srityje? Aš sakyčiau, ne visai. Pirmininkas dėkoju, dėkoju visiems e, svečiams už tris pristatymus. Mes esame jums labai dėkingi. Libe komitete periodiškai vyksta klausimai ir tokio tipo pristatymai. Ir aš dabar apibendrinsiu ir kolegų turbūt nuomonę, kurie dalyvavo diskusijose. Iš tiesų, diskusija buvo labai įdomi. Diskusija buvo išsami. Aš dėkoju Jums už Jūsų pasišventimą spręsti tokį rimtą klausimą. Libė komitetas kaip tik ir svarsto šios klausimus ir aš esu įstikinęs, kad šie klausimai bus svarstomi vis dažniau. Ne tik mūsų komitete, bet ir visame parlamente. Taigi ačiū Jums labai, dėkoju už pristatymus, dėkoju, kad atvykote. Galime iš karto pereiti ir prie kito darbo atvarkės klausimo. Jis yra skirtas privatumo apsaugai nuotolinėje kompiuterijoje. Taigi mes ir toliau svarstysime klausimus susijusius su kibernetinė erdvė. Ačiū. Now, as I said, Kaip jau ir sakiau, pereisime prie 13 punkto. E, čia kalbama apie privatumo apsaugą nuotolinėje kompiuterijoje. Bus pristatomas tyrimas ir tyrimą pristatys ponas Boden ir ponas Bygo. Aš noriu juos pakviesti užimti jiems skirtas vietas. Sveiki atvykę. We are here to attend the uh, discussion of the Aptarsime tyrimą, kuriam vadovavo profesorius Bigo, atstovaujantis Europos politikos studijų centrą ir sveikinu atvykus poną Boden pas mus. Jis yra advokatas. Ir paprašysime, kad svečiai pristatytų mums tyrimo rezultatus, kurie Libė komitetui yra labai svarbus. Po pristatymo esame numatę diskusiją ir aš siūlyčiau pristatymui skirti 20 minučių bendrai, o tada pereiti prie diskusijų. Nes mes negalime skirti šiam darbo atverkės klausimui aptarti daugiau negu kad 45 minučių, nes turėsime aptarti dar vieną klausimą, ponios Sargentinį klausimą, susijusi su kompiuterinė, su nuotolinė kompiuterija. Taigi, suteiksiu žodį e, profesoriui Bygo. Prašom. So we, we have done uh, this not. Parengėme šį pranešimą, šį dokumentą Europos parlamentui, numeris 4625. Jo pavadinimas - kova su elektroniniu skalstamumu ir privatumo apsauga nuotolinėje kompiuterijoje. Aš noriu paminėti, kad uh, tyrimo grupę sudarė įvairūs ekspertai. Tarpdisciplinis tyrimas. Klausimas techninis, tačiau negal, nereikia manyti, kad tai tamsus miškas vien todėl, kad tai techninis klausimas. Negali būti taip, kad šią sritimį domėtųsi vien ekspertai. Politikos neturėtų užgošti techninės smulkmenos. Antrojoje skaidrėje norėčiau Jums paminėti svarbiausius punktus. Pirmas klausimas. Ar padaugėjo kibernetinio sukčiavimo ir nusikalstamumo mastai? Antra. Ar prarasta kontrolė kontroliuojant savo duomenis? Trečia. Teisiniai aspektai susiję su duomenų apsaugą ir taip pat prieštaravimai atsiradę tarp viena vertus tarptautinių taisyklių dėl apsaugos ir kita vertus piliečių teisių. Ketvirta, jurisdikcijos klausimas ir penkta, duomenų perdavimas trečiosiam šalims ir jo reglamentavimas. Aptarkime kibernetinį nusikalstamumą ir jo ribas. Naujas, naujoji ES reglamentavimo sąranga nepakankamai tiksliai apibrėžia, kas yra kibernetinis nusikaltimas. Viskas sumetama po tuo pačiu pavadinimu ir todėl pradingsta aiškios skiriamosios ribos tarp dalykų, kurie labai skiriasi. Gynyba, žvalgybos veikla, e, policijos veikla, kovojant su nusikalstamumu, mokesčių vengimas, bankininkystė. Mhm Visą tai tarsi atskiri pasauliai, jeigu mes juos supainiojame, prikūrėme problemų. Ir sąraše kalbama apie kibernetinį nusikalstamumą, sukčiavimą, bet taip pat apie kibernetinę gynybą, kibernetinį sekimą, sabotažą ir kitas nelegalias veiklas vykdomas kibernetinėje erdvėje. jei žiūrėtume akimis tų žmonių, kurie rengia tekstą, tai visi tie dalykai prideda tik tai vieną eilutę tekste. Taip gali atrodyti teisininkui, tačiau juk jis supainioja visis, visiškai skirtingus pasaulius. Turime suprasti, kad mes komplikuojame darbą jeigu pamatome žodelį kibernetinė ir iš karto nustatome automatinį ryšį. Toliau, vadinamoji nuotolinė kompiuterija, cloud computing. Ar į tai atsižvelgta tinkamai? Nuotolinė kompiuterija tarsi paaštrina tas klasikinės problemas susijusias su kibernetinė erdvė. Kokios yra specifinės ypatybės nuotolinės kompiuterijos? Apie tai kalbėsime vėliau. Ir koks vaidmuo tenka Enisai ir Europolui, kovojant su tokiu nusikalstamumu? Be jokios abejonės jų misiją ir užduotis reikia patikslinti sumetus į vieną apibriešti kelis elementus, aiškios apibriešties negausime. Reikia vengti dubliavimo. Jeigu nėra aiškaus atsakomybių atskirties, tai gausime ne bendradarbiavimą, o nereikalingas įtampas. Labai svarbu suprasti šią mintį. Kita skaidrė. Kibernetinis nusikalstamumas. Dvi problemos su tuo susijusius. Baimė ir kaštai. Terminas kibernetinis nusikalstamumas taikomas įvairioms nusikalstamoms veikoms. Apie tai jau kalbėta ankstesnių pranešėjų nemažai. Čia aš noriu pabrėžti, kibernetinis nusikalstamumas įgyja įvairių formų. Paprastam piliečiui labiausiai žinoma forma tai yra e, elektroninių paštų siuntinėjimos įvairios apgavystės, šiukšlės. Ir išlai, e, išlaidas galima įvertinti maždaug 10 centų per metus žmogui. Bet jeigu norime užkirsti tam kelią pasitelkdami ugnesienės arba kitas priemonės, tai ko gero tektų išleisti 60 svarų per metus, kad apsigintume nuo tų šiukšlių. Galbūt čia pasitelkiant baimę, bauginimą, atsiranda komerciniai interesai. Gal žiniasklaida eskaluoja šitas baimės. Akivaizdu, kad kai kurios kibernetinės grėsmės yra aštresnės, o kitos mažesnės. Kai kurioms grėsmėms užtenka tik prevencijos, o kitoms reikia baudžiamųjų priemonių. Kita skaidrė. Pavojus privatumui. Prašau atversti kitą skaidrę. Pavojus nuotoliniai kompiuterijai įvertinamas nepakankamai. Tai paaiškėja iš diskusijų su ekspertų. 40 metų senumo modeliui, kaip keičiamasi tarptautiniais duomenimis, šitas modelis nebe, nebetinka dabartiniam nuotolinės kompiuterijos amžiui. Koks pavojus kyla klientams? nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjas gali netinkamai elgtis e, su duomenimis, kurie laikomi jo duomenų centruose. Juk sudaromi kontraktai su atskirais vartotojais ir asmenų teisės, kaip e, duomenų subjektų teisės yra labai svarbios, tai turėtų būti prioritetas. Kodėl taip nesielgiama? Čia vėl tenka pasirinkti, ar svarbu yra nacionalinis saugumas, e, kova su nusikalstamumu, policijos veiksmai, ar svarbiau yra piliečio teisės ir kitoje skaidrėje mes matome, kad susiformuoja dvi skirtingos vizijos. Jos kardinaliai priešingos. Viena pusė tai yra įmonių požiūrio taškas, kita valstybės požiūrio taškas. Dauguma agentūrų pageidautų aiškaus, skaidraus pasaulinio interneto reglamentavimo. Tada būtų galima, būtų galima suformuluoti bendras strategijas. Ne nacionalinės, ne europinės, bet pasaulinės strategijas. Ir tai yra diskusijos šerdis. Jei pažiūrėtume į interneto adresų priskyrimą ir kibernetinį nusikalstamumą, <clears throat> tai paaiškėtų, kad galima susijęti asmenis ir konkrečius IP adresus. Tik tai nustačius tokias taisyklės galima išspręsti kai kurias problemas. Daug sunkumų yra susiję su ryšiais tarp valstybės, įmonės, tarp valstybės. Vienas iš elementų yra sąveika. Taip pat e, kai kurie regionai plėtoja savo interneto sistemas. Regioninė nuotolinė kompiuterija štai šį klausimą reikėtų įtraukti į diskusiją. Kodėl tai paminėta kitoje skaidrėje. Todėl, kad mes kalbame apie duomenų praradimus ir duomenų apsaugą nuotolinėje kompiuterijoje. Labai svarbu, kad diskutuojant svarbiausia būtų pilietis. O dažnai kalbame apie įmonės, valstybės, tarp valstybinius reikalus, o kur prapuola pilietis, individas. Individas ne kaip vartotojas, o kaip pilietis. Jis yra pagrindinis elementas, į kurį turėtų visi atkreipti dėmesį. Dažnai mes pamirštame pilietį, nes kalbame apie nacionalinį saugumą, kovą su nusikalstamumu, ir blaškomės tarp prioritetų. Diskusija vyksta e, visų frontų, tačiau pamirštame pilietį. Jei pradėtume kalbėti apie duomenų praradimus, e, duomenų apsaugą įmonėse, valstybės institucijose, tai paaiškėtų, kad šitas klausimas, šitas aspektas nepakankamai susilaukia dėmesio. Paminėsiu baigdamas e, pagrindinius uždavinius. Tai yra e, apsauga duomenų tų asmenų, kurių duomenys yra tvarkomi. Toliau, nuotolinės kompiuterijos problemos ir taip, ir taip pat, kas atsakingas už duomenų apsaugą, kai duomenys yra tvarkomi trečioje šalyje. Ir dabar noriu perduoti žodį savo kolegai. Ah, Panas Bodenas, dėkoju profesoriai Bigo, kad papasakojo apie daugia disciplininius klausimus. O aš dabar daugiau kalbėsiu apie vieną konkretų ataskaitos aspektą. Na ir gal būtų naudinga tiesiog pamastyti apie šios disciplinos kategorijas. Mes kalbėjome apie kibernetinius nusikaltimus. Šiandien, aišku, čia nekalbėsime apie kibernetinio saugumo paketo turinį, kalbėsime apie mūsų pateiktą parlamentui ataskaitą. Tačiau klausimuose mes mielai atsakytumėme, atsakytumėme ir į komentarus dėl to paketo. Taigi, kaip profesorius Bigo paminėjo, mes sprendžiame nacionalinio saugumo klausimus, tai yra delikatus dalykas, tačiau yra trečioji sritis, kurią norėčiau dabar paliesti. Tai yra užsienio žvalgybos duomenys surinkti trečių šalių. Ir turėtumėme pirmiausia nepamiršti, kad nacionalinio saugumo klausimai yra valstybių narių prerogatyva, taip yra numatyta sutartyje, tačiau visiškai teisėta Europos institucijoms, parlamentui, duomenų apsaugos tarnyboms svarstyti Europos piliečių teisų apsaugos problemą, atsižvelgiant į trečių šalių žvalgybinius veiksmus. Tai būtų nelegalu pagal ES teisės aktų. Ir dabar perėsiu būtent prie šios temos. Čia kairėje matote šio laikinį duomenų centrą, o dešinėje matote kambario nuotrauką telekomunikacijų, telekomunikacijų dispečerinėje yra padaryta ši nuotrauka, San Franciske 2003 metais. Taigi kyla klausimas, ar tokių skambarių, kaip yra dešinėje, dar yra, ar tiesiog dabar yra visur tie duomenų centrai. Paprastai žiniasklaidoje, kalbant apie nuolatinę kompiuteriją, mes pirmiausia kalbame apie vietą, kur galima saugoti fotografijas ar elektroninio pašto žinutės. Tačiau vyriausybės elektroninės valdysenos tikslai čia kur kas yra svarbesni nuotolinės kompiuterijos prasme, nes verslas valstybės nori apdoroti duomenis, ta, naud, tam naudoja programinė įranga, kuri yra Europos teritorijoje. Tačiau nuotolinio, nuotolinio kompiuterėje naudojasi ir verslas. Ir čia atsiranda visų europinių duomenų migravimas į tuos debesis. Ir ten jau yra apdorojami jie, o nesaugomi. Na ir apdorojimo tikslais e, galima vienu metu pažaboti tūkstančių kompiuterių galę ir tai yra kur kas svarbiau nei nuotolinės kompiuterijos naudojimas nuotoliniam duomenų saugojimui. Taigi turėčiau dar trumpai papasakoti apie vieną konkrečią valstybę, nes turiu konkrečiai paliesti jungtinių valstybių klausimą, nes JAV dominuoja tiek programinės, tiek e, kompiuterinės įrangos srityje, nuotolinės kompiuterijos srityje. 2003 metais, kaip jau minėjau, interneto technikas, dirbantis San Franciske, surado savo dispečerinėje slaptą kambarį, kur buvo laikomos fibro, e, plošto, optinio plošto, laikomi optinio plošto e, kabeliai. Ir ten buvo taip pat tyrimo dėžutė ir per tuos kabelius buvo nukreipiama informacija. Ta darė nacionalinė saugumo agentūra. Istoriją šią pirmiausia nušvietė New York Times 2005 metais, taip pat buvo gauta daugiau informacijos iš FBI, nacionalinės saugumo agentūros. Na ir buvo bandyta pasakyti, kad tai yra prieš, e, tiesiog buvo stebimi nelegaliai JAV piliečiai. 2007 metais kilo čia daug kontroversiškų diskusijų ir ta veikla buvo legalizuota pagal apsaugokim Ameriką įstatymą. Taigi atsirado dar nauja tokia paradigma, kurios tikslas potencialiai surinkti visus duomenis, analizuoti juos vėliau. Na ir pagal JAV įstatymus yra numatyta speciali apsauga JAV piliečiams. Taigi visos tos diskusijos, kontroversiškos diskusijos daugiausia buvo susijusios su JAV piliečių ir gyventojų teisėmis. Nebuvo kalbama apie tai, kokį poveikį tai turės užsienio piliečiams. Tu 2008 metais, prieš išrenkant prezidentą Obamą, politinių partijų susitarimu buvo e, išspręsta ši problema per pataisų įstatymą. Įstatymas patais, tuo įstatymu pataisomas 8 metų įstatymas ir 80-81 to įstatymo dalis numato užsienio žvalgybos informacijos surinkimą. Taip pat kalbama apie duomenis, kurie surenkami ne apie ES, atsiprašau, ne, ne apie JAV piliečius, yra numatomas saugomo terminas ir kokią prieigą prie tų duomenų turi JAV piliečiai. Viskas e, turi būti daroma slaptai, numatomos nuobaudos ir tai turi būti daroma nepažeidžiant Konstitucijos ketvirtosios pataisos, kur yra užtikrinama privatumo apsauga. Taigi, pirmiausia, turime išsiaiškinti, kas yra užsienio žvalgybinė informacija. Terminas yra kur kas patesnis, nei manote. Čia aš turiu tam tikras nuostatas, sabotažas, terorizmas, rimtas nusikaltimas ir panašiai. Tačiau į tai įeina ir informacija susijusi su užsienyje dirbančia politinė organizacija arba užsienio teritorija, kuri yra susijusi su užsien, JAV užsienio reikalų organizacija veiksmais. Tai yra labai plati apibrieštis. Ir jeigu tai palygintumėme su nacionaliniais saugumo įstatymais ES valstybėse narėse, ten nerastumėme tikrai tokios plačios apibriešties ir tokių plačių politinės, politinio sėkimo, tokių plačių politinio sėkimo įgaliojimų. Taigi ten yra numatyti trys elementai. Tie elementai atsispindi skirtingose teisės aktuose, bet jie pirmąjį kartą 2008 metais atsirado viename įstatyme. Pirmiausia, nusi, nukreipiama nukreipiamas dėmesys į visą visus duomenis, kurie nepriklauso JAV piliečiams. Taip pat kalbama apie kom, nuotolinės kompiuterijos paslaugas. Ir tai buvo naujas dalykas. Čia kalba eina apie nuotolinę kompiuteriją, debesų kompiuteriją. Tai reiškia, kad ne vien tik tai telekomunikacijų įmonės įtraukiamos, bet ir nuotolinių paslaugų tiekėjai, Microsoftas ir panašiai, turi, gali gauti pavedimą laikytis šių nuostatų. Taigi padarinys yra tas, kad jeigu yra užkoduojami jūsų duomenys ir jie patalpinami debesyje, tai reiškia, kad jokios apsaugos niekas negarantuoja, nes suteikiamas įgaliojimas, įsi, kai atkoduoti informaciją duomenų apdarojimo tikslais ir ją gauti. Taigi tas debesys tai nėra iš tiesų duomenų saugojimas, bet yra duomenų apdorojimo priemonė. Ir tai nebūtinai susiję su nusikaltimais, nebūtinai susiję net ir su nacionalinio saugumo klausimais. Tai gali būti politinė priežiūra, politinė, politinis e, špionavimas kitos šalies atžvilgių. Ir buvo sakoma, kad e, viskas turi būti daroma pagal Konstitucijos ketvirtąją pataisą. JAF misija ES tai patvirtino, tačiau jokia, jokioje JAF pateiktoje medžiagoje nebuvo apskritai minima, minimi tie dalykai. Vyriausybė apie tai nutylėjo. Na, galiausiai tai išryškėjo per pastarosius keletą metų, būtent, kad ketvirtoji pataisa, konstitucijos pataisa visiškai nesuteikia jokios apsaugos ne JAV piliečiams už JAV ribų. Tai reiškia, kad bet koks ES pilietis, jo asmeniai duomenys, jeigu jie yra debesyje, ir tas debesys priklauso JAV jurisdikcijai, tie duomenys gali būti gaunami politiniais tikslais ir naudojami politiniais tikslais. Čia detaliai šių klausimų neaptarsiu, bet šioje skaidrėje matome, kad jeigu pažvelgtumėme į debesų kompiuterijos techninius dalykus ir tą paralelinį duomenų apdorojimą, pamatytumėme, kad vyriausybės, kurios nori sistem, sistemiškai e, atlikti tą priežiūrą, jos gali kreiptis į Google, Microsoft ir tą priežiūrą įtraukti į Google Microsoft programinę įrangą norint kontroliuoti debesų kompiuteriją, reikia tą priežiūros sistemą integruoti į, e, duomenų, atsiprašau, į debesų kompiuteriją. Čia tiesiog noriu pasakyti, kad kalbame ne apie prašymus gauti duomenis, kaip mano duomenų apsaugos tarnybos. Čia kalbame ne apie tai, kad bandoma sukurti teisinę priemonę ir nurodyti, kas gali gauti prieigą prie atitinkamų duomenų. Tai yra tiesiog nuolatinė priežiūra, nuolatinis e, stebėjimas susijęs su visais duomenų srautais. Ir čia Piliečių laisvių sąjunga 2006 metais parengė šią grafą, bandant išsiaiškinti, yra, kokie yra prieigos taškai šalia to, kurį aš minėjau San, San Franciske, tiesiog visoje JAF infrastruktūroje tokių centrų, tokių taškų yra keletas. Na ir aš manau, kad kibernetinėje erdvėje gali atsirasti tam tikra linija. Ypatingai diskusijose dėl Swifto ir keliaivių duomenų įrašų išriškėja tie dalykai. Tačiau tie susitarimai, juos galima apeiti ir nuo, toliau e, sekti duomenis, jeigu tik tie duomenys atsiranda debesyje. 29 straipsnėje, pagal 29 straipsnį e, duomenų priežiūros tarnybos panašu, kad ne visiškai buvo informuotas apie tai, kas vyksta ir galiausiai buvo pateikta nuomonė apie debesų kompiuterija ir duomenų apsaugos pareigūnų nuostatose jau yra numatyta viena nuostata apie tai ir ten sakoma, kad labai svarbu, jog abipusės teisinės pagalbos sutartys būtų išskirtinai naudojamos užsienio valstybės vyriausybei gauti tokio pabučio duomenis. Tačiau, aišku, tai yra kritikuotinas dalykas ir aš vėlgi neturiu laiko, kad pasakyčiau, kodėl neveikia ta sistema. Tačiau jūsų omas teisinis sprendimas yra tikrai netinkamas. Taip pat duomenų apsaugos pakete dar yra ir saistančios įmonių taisyklės duomenų apdorojimui. Tokia savoka. E, ataskaitoje ta savoka yra aprašoma, tačiau tai yra toks teisinis mechanizmas, kuris, kurį parengė kartu pramonės įmonė su duomenų apsaugos tarnybomis per pastarusius ketverius metus tam, kad asmenų, asmen, kaip būtų galima reglamentuoti asmens duomenų srautus į debesį. Taigi, tačiau jau toje sistemoje atsirado spragų. Jeigu pažvelgtumėme tai, kas pasakyta 29 straipsnėje, kuomet, kokius sąlygų laikantis tie procesai yra teisėti, ten numatyta įvairių e, JAV įstatymų galiojimas. Ir panašu, kad duomenų apsaugos reformos paketas to nepakeis. Taigi reikia keisti apskritai visus orientyrus. Taip pat galime pagalvoti, kad e, tose bendrose diskusijose apie tai bus e, kalbama tarp JAV ir ES, tačiau čia yra ištrauka iš 11 metų dėrybų ataskaitos. Ten yra teigiama, kad tos bendras susitarimas nėra susijęs su perdavimais privačio, iš privačios šalies į privačią šalį. Tai ir būtų debesų kompiuterijos esmė. Taigi panašu, kad tame bendrame sutarime tie dalykai nebus reglamentuojami. Taigi galiausiai norėčiau pasakyti, kad situacija yra tokia, kad stebėjimas ir sėkimas debesyse yra susijęs su visais ES duomenimis. Prieš 12 metų buvo vienas atvejis. Ir dabar mes matome, kad visi ES duomenys, kurie bus debesyje, bus stebimi ir aišku, tas užkodavimas yra labai ribotas ir duomenys, tik tai, tik tai tie duomenys, kuriuos atkoduoja nuotolinės kompiuterijos paslaugų tiekėjas, gali būti paimami. Taigi, trečiųjų šalių atstovai kelia kitokius klausimus. Na ir ta, tas masinis sėkimas, masinis politinių duomenų sėkimas arba uh, asmens duomenų sėkimas politiniais tikslais yra teisėtas pagal JAF įstatymus nuo 8 metų ir dėja per ketverius metus niekas taip ir nepastebėjo to. Nei komisija, nei duomenų apsaugos tarnybos neišanalizavo įstatymų niekas. Tai tikrai labai stebina. Galiausiai matome, kad duomenų apsaugos reglamente yra tam tikrų spragų, leidžiančių tam vykti. Tos spragos jau buvo numatytos duomenų apsaugos e, tarnybų, kurios tikėtina turi mus ginti. Mūsų ataskaita susilaukė žiniasklaidos dėmesio per, pastar, per pastarąjį mėnesį Twitter tinkle. Ir iš tiesų tai yra tiksli informacija teigiama, kad e, visuomenė yra pasibaisėjusi ir nelabai supranta, kaip duomenų apsaugos mechanizmas pasiekė tokią stadiją, kai tokie dalykai buvo pražiūrėti arba faktiškai tam buvo sukurtos sąlygos. Uh, Taigi atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai, bet manau, kad patikiu informacijos diskusijoms. Some... Dėkoju abiems svečiams, dar turime keletą minučių diskusijai, pasinaudokime jomis. Pradėkime diskusijas, ar yra komiteto narių turinčių klausimų, ar norinčių pasisakyti ponas Argentinį. Ir taip, žinoma, ponė Intveld. Uh, yes, thank you, Chair. Um, Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti antrąjį pasisakymą, antrą pristatymą, nes pirmasis sutapo su mano pastabomis, kurias išsakiau dėl kibernetinės apsaugos. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad ponas Badin iškėlė šį klausimą. Aš pirmą kartą kėliau klausimą dėl FISA 2007 metais gal net ir anksčiau, bet e, aš esu pasibaisėjusi tuo, kad niekas į tai nesureagavo. Ar mes taip tylėtume, jeigu taip būtų atsitikę Kinijoje, ne JAV? Turbūt e, Kinijoje net nereikia teisės aktų, kad būtų galima tą daryti. Ir kadangi vis daugiau įmonių steigia verslą ten, tai jie taip pat turės tokių galimybių. Ir aš esu įstikinusi, kad ir kitos šalis būtų suinteresuotos tokios veiklos vykdymu. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai nėra techninė problema. Debesis tik pablogino padėtį. Tai yra teisinė problema susijusi su jurisdikcija, nes jeigu mes kalbėtume apie popierinius archyvus, problema vis tiek liktų trečioje šalyje JAV. Duomenys, kurie yra kaupiami ir saugomi Europos teritorijoje, įeina į jų jurisdikciją dėl to, kaip JAV apibrėžia savo jurisdikciją. Mes galime skūstis dėl JAV ar kitų šalių, Rusijos, Kinijos, bet tikroji problema yra Europoje. Mes kėlėme šį klausimą Europos komisijoje ne vieną kartą, daugybę kartų. 2007 metais kėliau šį klausimą, net ir anksčiau parlamentas kėlė šį klausimą, bet iki šiol Europos komisija tyli. Tiesiog užmerkia akis. Aš nežinau, arba jie bijo konfrontuoti su JAV, arba tiesiog nežino, kaip spręsti šį klausimą. Europos komisija teigia, kad parengus naują reglamentą problema bus išspręsta, tačiau reglamentas problemos neišspręs. Tikroji problema yra ta, kad Europos komisija ir valstybių narių vyriausybės negina ES piliečių interesų. Ir mes kėlėme šį klausimą su Niderlandų vyriausybė ir tikriausiai su kitomis e, vyriausybėmis dėl patriotinio akto įmonė, kuri rengia Niderlandų pasus, į kuriuos įeina piršto anspaudai. Tie duomenys yra prieinami JAV institucijoms visiškai laisvai, be jokių apribojimų. Dabar mes įsteigsime medicininių įrašų sistemą ir tokią sistemą valdys įmonė, kuri taip pat veikia ir JAV teritorijoje, todėl ir jai bus taikomas tas pats teisės aktas. Aš džiaugiuosi, kad jūsų tyrimas yra viešinamas ir tikiuosi, kad kažkas bent jau komisijoje rimtai pažiūrės į šį tyrimą, į šią problemą ir atitinkamai sureaguos nes mes nebegalime tylėti dėl to ir aš labai džiaugiuosi jūsų pateiktą medžiagą, e, kuri tikiuosi paragins imtis veiksmų ir ieškoti atsakymų. Dėkoju dabar ponės Argentinį. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą. Vėliau kalbėsiu dėl savo pranešimo, dėl nuotolinės kompiuterijos. Pone Paudin, jūs e, jau ne pirmą kartą išsakėte nuomonę, kad domenų apsaugos direktyva neužkaišo tų spragų, kurios, kurių esama domenų apsaugos sistemoje. Terminas dėl pakeitimų pateikimo labai priartėjo, taigi norėčiau iš jūsų gauti šią informaciją. Pone Romeiva. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, iš tiesų turiu pasakyti, kad mane gazdina tokie pasisakymai. Daug kas net nežino, kas yra debesų kompiuteryje, nežino, iš kur tie duomenys atsiranda, iš kur jie yra pateikiami. Aš manau, kad išklausiusi jūsų paaiškinimų dabar viską suprantu aiškiau ir atrodo, kad Europa nerodo susidomėjimo, gilesnio susidomėjimo šiuo klausimu. Visą šią popietę mes kalbėjome apie kibernetinius nusikaltimus, tačiau nelabai kalbėjome apie piliečių teisės. Tais atvejais, kai piliečiai pritarė savo duomenų tvarkymui. Žinoma, kibernetiniai nusikaltėliai gali pasinaudoti uh, technologijomis, bet mes kalbame apie žymiai platesnį klausimą. Komitetas ir pats yra apie tai pamiršęs. Mes turime domenų apsaugos paketą, kuris nėra susijęs su nuotolinė kompiuterija. Taigi, kodėl mes kalbame apie direktyvą, į kurią neįeina nuotolinė kompiuterija jeigu mūsų duomenys ir bylos yra siunčiamos į neaišku kokią šalį ir tos šalis surenka duomenys. Šiandien išgirdome, kad tokie centrai gali egzistuoti tokiose šalise kaip JAV. Kalbant apie tarptautinę teisę, reikia pasakyti, kad komitetas turi kelti šį klausimą svarstant duomenų apsaugos klausimą, neturime pamiršti ir nuotolinės kompiuterijos klausimą. Mums reikia suprasti, kokie yra prioritetai nuotolinės kompiuterijos sferoje. Kalbame apie tai, kad reikia kurti institucijas, kurios būtų atsakingos už duomenų apsaugą, bet kaip tą padaryti, jeigu šita informacija yra be jokių saugiklių perdodama trečiom šalims. Yra svarbus klausimai, kurie turi būti išnagrinėti. Aš kalbu apie domenų apsaugą ir džiaugčiausi jūsų pateiktais atsakymais. Ir ačiū už pristatymus. Pirmininkas, daugiau nėra, kaip matau, norinčių kolegų pasisakyti. Taigi suteiksiu žodį atsakymams profesoriui Bygo arba ponui Baudin, kuris norite pirmas. Ponas Baudin, ačiū už pateiktus klausimus. Pirmiausia, aš noriu padėkoti poniai Intveld, ji dirba šioje srityje ir ji e, šį klausimą svarsto turbūt ilgiau nei bet kuris kitas parlamentaras. Viena pastabėlė. Šiandien kalbėjau apie FISA pakeitimo aktą, jis nėra susijęs su patriotiniu aktu, nes galios pagal patriotinį aktą yra visai kitokios. Aš kalbėdamas bandžiau pasakyti, kad FIZA pakeitimo aktas yra svarbus. Jeigu nesi JAV pilietis, tai tau yra tik blogiau pagal šį teisės aktą. Bet aš apie jį daugiau ir išsameu dabar kalbėti, aišku, negaliu. Dėl um, pakeitimų teikimo. 44 puslapyje mes patikime preliminarias rekomendacijas ir labai trumpai galiu jas apžvelgti. Pirma, mes negalime naudoti išlygų, kalbant apie duomenų perkelimą į debesis. Čia kalba eina ne tik apie saistančias įmonių taisyklės, bet tai kelia problemų ir kitose srityse. Visos problemos kylančios dėl išlygų neužkerta kelio duomenų sekimui pagal FISA. Duomenų apsaugos institucijos tą žino, daugelis tokių institucijų tikrai nėra patenkintos esama padėtimi, bet FISA nuostatos debesų kompiuterijoje išaiškėjo tik per pastarosius metus. Ir aš galiu tik kalbėti apie tą FISA aktą, ir jo poveikį debesų kompiuteriai, kuris yra gan rimtas. Kitas dalykas, mums reikia akademinės studijos šioje srityje. Europoje nėra tiek daug tyriejų, kurie būtų išanalizavę padėtį, išanalizavę JAV teisės aktus ir kitų trečių šalių įstatymus. Yra ir kitų labai svarbių šalių, kalbant apie debesų kompiuteriją. Nebuvo atlikta jokia palyginamoji analizė. Aš galiu tą e, pasakyti labai aiškiai ir mm, trečioji rekomendacija, kurią mes pateikėme, yra tokia. ES piliečiai turi būti įspėti, kai jie perkelia duomenis į debesį jiems kyla grėsmė, gali būti stebima jų politinė veikla ir neturi būti kažkokios pagristos priežasties. Tai nėra mano pateikta rekomendacija, aišku. Ir geriausia domino apsaugos institucija yra Šlesvig-Holstein regioninė privatumo apsaugos agentūra. Ji taip pat buvo įspėta apie šios klausimus ir ji rekomenduoja įspėti ES piliečius prieš jiems perkeliant duomenis į debesis. Paskutinė mūsų rekomendacija, kurią mes teikiame, ponė Intvalt minėjo, kad nėra jokios teisinės apsaugos prieš tokius veiksmus, jokių techninių garantijų, niekas negali jų pateikti tokią slaptą veiklą galima vykdyti slaptai, pasiremiant užsienio šalių įstatymais. Čia net nekalbama apie saugumo įmonės auditą. Todėl niekas negali atskleisti, ar vyksta tokio pobūdžio stebėjimai e, kitose šalise, ypač JAV. Taigi mums, mes galime naudotis ir vadovautis tik Europos jurisdikcija. Todėl labai svarbu skirti dėmesį ne tik programiniai, bet ir kompiuteriniai įrangai. Ir mes siūlome tik tokį tikslą iki 20 metų 50 procentų nukreipti į debesų kompiuterija. Aš turiu grįžti prie to, kad man keista, kad komisija visiškai ignoruoja šį klausimą, taip pat šį klausimą ignoruoja ir duomenų apsaugos institucijos. Ačiū, dabar profesorius Bygo. Aš turiu vieną e, pastabėlę. Europos piliečiai gali net neturėti jokio pasirinkimo, jeigu įmonė naudojasi debesimi. Todėl labai svarbu, kad atskiri individai gautų įspėjimą ir perspėjimą taip pat ir įmonės, kurios vykdo tokią veiklą dėl didesnio pelno. Jos turi suprasti, ką daro. Nes įmonės turbūt geriau supranta, nei kad atskiri piliečiai. Todėl tai yra labai svarbu ir kalbant apie įmonės. Aiškus pasisakymas buvo. Ir jeigu daugiau nėra klausimų mūsų svečiams, galime pereiti prie kito E, darbo atverkės punkto, kuris yra susijęs su kibernetiniu saugumu ir nuotolinė kompiuterija 14. Darbo atverkės punktas. E, kalbėsime apie nuotolinės kompiuterijos galimybių panaudojimą Europoje. Pranešėja yra mūsų kolegės Argentinė Bet prieš suteikdama žodį jai noriu padėkoti abiems e, svečiams, profesoriui Bigo ir ponui Bauden, už e, dalyvavimą mūsų posėdėje. Taigi dabar, ponės Argentinį, atėjo laikas jums pristatyti nuomonės projektą. Keisimės nuomonėmis, tam skirtas, e, skirta pusė valandos. Aš tikiuosi, jūs nesitikite, kad aš visą pusvalandį kalbėsiu. Pirmininkas, aš tiesiog Noriu priminti, kad po jūsų pranešimo svarstymo mes turėsime aptarti dar vieną klausimą. Ir man labai svarbu yra laikytis nustatyto laiko. Prašom, ponės Argentinė. Dėkoju. Galvojau, kad pavyks jūs apgauti. Dėkoju e, ką tik kalbėjusiems prelegentams ir Tai buvo pirmasis e, apsikeitimas nuomonėmis apie nuotolinę kompiuteriją ir apie tą dokumentą, kurį rengia komisija. Neseniai susitikau su Amazon Europe kompanijos atstovais. Aš anksčiau maniau, kad jie pardavinėja tik tai e, diskus ir knygas, bet paaiškėjo, kad jie parduoda ir erdvę nuotolinės kompiuterijos vadinamosiose debesyse. Aš paklausiau, ar jie gali užtikrinti saugumą tuose debesyse. Ehm, ir jie garantavo, ta ponė garantavo, kad taip iš tikrųjų ir yra, kad e, tas telkinys yra Europoje, tik tai jai išėjus paaiškėjo man, kad tas kompiuterių telkinys yra JAV. E, dabar noriu paminėti, kad yra tokia 50 taisyklė, e, ji galioja ir jūri komitetui. Ir būtent tą taisyklę reikia vadovautis, kai svarstome šituos klausimus, nuotolinės kompiuterijos, saugumo klausimus. Komisija teigia, kad iki 20 metų mes sukursime 2,5 milijono naujų darbo vietų ir tai mums atneš 160 milijardų eurų ir taip padidės mūsų BVP, būtų puiku, viskas būtų puiku, bet turime tai nuotoliniai kompiuteriai sukurti ir pritaikyti tinkamas taisyklės. Tik tai su griežtais įstatymais, kurie apsaugos Europos piliečius ir įmonės nuo nusikaltelių, taip pat nuo trečiųjų šalių, taip pat nuo mūsų pačių vyriausybių, tik tai su tą sąlygą mes galime kurti europinius nuotolinės kompiuterijos debesis. Ponas Bauden minėjo E, elektroninį paštą, kuris yra internetinis, taip pat apie telefonus, kompiuterius, bet aš norėčiau paminėti internetinę bankininkystę. Dauguma bankų naudojasi nuotolinę kompiuteriją. Jūsų draudimo kompanija leidžia jums keisti adresą, užpildyti draudimo dokumentus internetu O kur visi tie duomenys saugomi? Pone Intvel minėjo sveikatos apsaugos reikalus. Nenorėčiau, kad mano ligonio kortelę kas nors skaitytų. Nenorėčiau, kad tai vyktų trečiojoje šalyje. Šiuo metu nuotolinė kompiuterija telkėsi daugiausia JAV, galbūt šiek tiek Indijoje, bet tikrai ne Europoje. Ir nesitelks Europoje jeigu leisime mūsų kompanijoms naudotis kompiuterių santalkomis, kurios yra kitose jurisdikcijose. E, PNR keleivių duomenys mes siunčiame į JAV. Taip pat FTTP duomenys siunčiame į JAV, patinka mums ar ne. O su nuotelinė kompiuterija tai yra faktas, bet mes ne visada jį suvokiame, kad taip yra, kad mes tuos duomenys siunčiame į trečiąją šalį, kad apsaugotume piliečius nuo nusikaltelių, nuo savo bei užsienio šalių vyriausybių, mes turime užtikrinti ir parengti tris dalykus - kompiuterinė įranga, programinė įranga ir trečia, kas mums svarbu, tai yra įstatymai. Komisijai nepavyks parengti uh, sėkmingos nuotolinės kompiuterijos sistemos Europoje, jeigu mes neparengsime tinkamų įstatymų, kurie reglamentuotų nuotolinę kompiuteriją ES jurisdikcijoje. Aš mielai su jumis bendradarbiausiu. Greičiausiai kovo mėnesį Strasbūrė grįšime prie šio klausimo norėčiau, kad jūs pasidalytumėt savo idėjomis. Ir pats pradinis nuomonės projektas, tik pradinis nuomonės projektas jums greičiausiai bus pateiktas kovo mėnesį diskusijoms. Ačiū poniai Sargentinį. Kas norėtų užduoti klausimą, ponas Filidis? pritariu pranešėjai. Miglotas dalykas man tie kompiuterių debesys kol kas, bet turbūt duos naudos, duoda naudos verslui. Tačiau Tačiau yra finansinių pavojų. Turi būti užtikrinta kontrolė, atskaitomybė, duomenų saugus perdavimas, jurisdikcija. Labai griežtai reikia reglamentuoti. Lybė turėtų remtis principu, kad technologiniai pokyčiai neturėtų pažeisti asmens teisių, asmens duomenų apsaugos, technologijos neturėtų pakei, pažeisti. Turime elgtis atsargiai, turime labai pabrėžti duomenų subjektų teisės Turi būti aiškios taisyklės, kurios pašalintų neiškumus, turi būti didžiulė atsakomybė ir atsakomybė prieš vartotojus, užtikrinant vartotojų apsaugą. Judit, aš su jumis bendradarbiausiu, siekdamas šių tikslų. Ačiū ponui Trienta Filidis. Galbūt dabar komisijos ir tarybos atstovai kalbės kalbant apie pranešėjos projektą, komisija. Komisijos atstovas, dėkoju. Aš esu skyriaus vadovas. DigiConnect skyriaus vadovas, dirbus nuotolinę kompiuteriją. Noriu pateikti pasiūlymą pranešėjai ir komiteto nariams, mes galėtume teikti jums techninę paramą, jeigu jums reikia, jos rengiant nuomonę. Malonu, kad lybė domisi šiuo dosijai. Teisingumo generalinio direktorato kolegos taip pat, manau, jums padės, jeigu prireiks. Štai čia už mane sėdi kolegos iš sutarčių skyriaus iš Teisingumo generalinio direktorato, tačiau domino apsaugos specialistų čia nėra šiandien. Nuotolinės kompiuterijos vienas iš iššūkių yra štai koks. Duomenys ne, nėra tiesiogiai jūsų kontroliuojami, jie perkeliami. Jūs pats perdodate tiesioginę kontrolę ir perdodate į kažkokį kompiuterį, kitą kompiuterį interneto ryšių viena iš problemų yra prarandama kontrolė, kaip jūs tą kontrolę valdysite. Ir antra, atsiranda milžiniškų ekonominių ir technologinių privalumų. Aš suprantu, kad Libė komitetui, Libė komitetui rūpi labiausiai rizikos, tačiau neužmirškite, kad yra ne vien rizika, yra ir didžiulės galimybės, kurias atveria nuotolinė kompiuterija. Taigi, Reikia užtikrinti tinkamą apsaugą ir nepridaryti rizikingų klaidų. Yra įvairių priemonių. Pavyzdžiui, mes vykdome tyriamasias programas, kurios galbūt atsvers arba sušvelnins tas problemas, kurias šiandien aptarėte galima įvairiai apsaugoti duomenys. Pavyzdžiui, suskaldyti duomenys į smulkės dalelės, kad vienas žmogus negalėtų prieiti prie tų duomenų viename duomenų centre. Tai duomenų suskaldimas yra kitos technologijos. E, tai yra duomenų šifravimas, kai jų nebeįmanoma atšifruoti tam, kam nereikia. Taip pat yra įvairios technologijos taikomos užšifruotų duomenų tvarkymui ir perkelimui į saugius centrus tolimesniam tvarkymui. Taigi galimybių yra įvairių ir mes aktyviai dirbame ieškodami tinkamų technologijų. Būkštavimai dėl prieigos prie duomenų, kurią gali turėti teisės saugos institucijos, yra įdomus pastebėjimas. Ponas Bauen apie tai kalbėjo ne visai. Tiksliai jis kalbėjo apie esamą situaciją, jis paminėjo darbinius dokumentus dėl sustarimus dėl teisinės tarpusavio pagalbos. Šitas procesas dar nebaigtas. ir komisija naudoja tuos dokumentus tarptautiniai duomenų apsaugai ir tarpusavio teisiniai pagalbai. Man būtų malonu tiesiogiai papasakoti pranešėjai, kaip šios nuostatos yra taikomos, nes pranešėjai kai kurias detalės praleido, o mes galbūt kai kurios būkštavimus išsklaidytume. Smulkiau dabar nekalbėsiu, noriu tik tai pasakyti, kad dauguma šių problemų yra sprendžiamos nustatant sutartinės nuostatas. Sutartinės nuostatos mums yra labai svarbios, nes būtent jas pritaikant galime save apsaugoti e, jos taikomos ir paslaugų teikėjams, ir klientams. Mūsų direktoratai Connect ir Teisingumo direktoratai dirba su tuo, kad būtų klientams, vartotojams suteikiamos sąžiningos, aiškios, skaidrios ir protingos sutartys. Galbūt mano kolega iš Teisingumo direktorato norės mane papildyti, bet sutartys, sutarčių nuostatos yra labai svarbios. Tai buvo, tai buvo paminėta ir praeitų metų Liepos pirmą dieną 29 straipsnio komiteto posėdėje. Jeigu jūs esate vartotojas, organizacija arba individas, Jūs pirkdamas paslaugas sudarote sutartį ir sutarties nuostatos yra labai svarbios. Daugumą šitų dalykų jūs rasite komisijos komunikate ir mes pasiruošę kalbėtis, pasidalyti idėjomis su pranešėja ar bet kurio kitų komiteto narių. Ačiū, galbūt pirmininkaujantį Airiją norėtų komentuoti tarybos atstovai? Jeigu ne, matau galbūt ponas Bauden nori komentuoti. Prašau trumpai, po to perduosime žodį pranešėjai. Galime suteikti jums žodį, bet po to turės kalbėti pranešėja. Ačiū, pirmininkė, kad leidote trumpai atsakyti į Europos komisijos pareiškimą. Noriu paminėti tris elementus. Pirma, duomenų skaldimo technologija yra aktuali tik tai duomenų saugojimui. Jinai negali apsaugoti nuotolinės kompiuterijos nuo paralelinio duomenų tvarkymo. Toliau, šifravimas. E, technologija yra kokį milijardą kartų per lėta. Kol kas realios technologijos nematome, kuri išspręstų problemą. Ir trečia, Dėl darbinio dokumento tarp ES ir JAV, dėl dėrybų dokumento, aš neturiu jokios naujesnės viešai prieinamos informacijos. Jeigu turite naujesnės informacijos apie tas dėrybas, tai būtų labai malonu, kad jūs pateiktumėte tokią informaciją. Ačiū, o toliau žodis jums, ponė Sargentinį. Ačiū, pirmininkė. Taip, būtinai pasinaudosiu komisijos pasiūlymų pasitarti, susitikti. Tačiau savo ruoštų noriu irgi komentuoti šifravimą. Papildomai prie pono Baudeno e, komentarų. Aš suprantu, kad šifravimas gali padėti kovojant su nusikaltėliais, tačiau nepadės e, mums apsisaugoti nuo trečiųjų šalių neteisėtų veiksmų. E, šifravimas nuo to apsisaugoti nepadės. O toliau dėl ES ir JAV duomenų apsaugos sustarimo, dėl kurio dar der, deramasi teisingai, kol kas galutinio rezultato nematyti ir tai yra problema. E, dėrybos dar užtruks labai ilgai. Žinome, kad JAV norėtų, kad visos atskiros sutartys dėl PNR, dėl TFTP, dėl OKTA norėtų dėl jų susidėrėti iki sudarant bendrąjį susitarimą dėl pagrindinių teisių, privatumo ir mūsų piliečių saugumų. Taigi tai yra politinė problema, kad ES neturi su JAV sutarties dėl domino apsaugos. Sutar, e, dėl domino apsaugos. Aš esu įsitikinusi, kad jeigu nenubriešime aiškių ribų, tai visada įmoniai bus lengviau nuotolinės kompiuterijos paslaugas pirkti šalyje, kur atlyginimai maži arba JAV ir jie visada bus vienu ar keliais žingsniais toliau pažengę nei mes. Aš manau, kad galėtume padėti ES ekonomikai, aiškiau apibrėždami nuotolinės kompiuterijos veiklą čia ES, o tam reikia aiškių teisės aktų. Ačiū, kad pristatėte šią svarbę nuomonę. Kągi daug kalbėjome apie debesų kompiuteriją šiandien. Panašu, kad prisikaupė tų debesų. Laukia audra Taigi, žodžiu, dar grįšime prie to klausimo ateityje. Reiks priimti dar kai kuriuos sprendimus komitete. Ir kai kiti komitetai turės apsispręsti dėl debesų kompiuterijos, kai viską išspręsime, galėsime numatyti pakeitimų pateikimo terminus. Dėkojame už visus pasisakymus, dėkojame už diskusijas, dėkojame svečiams, kurie dalyvavo šiuose įdomiuose diskusijose. Nematau pranešėjo salėje. Po penkių minučių turėtumėme pradėti diskusijas. Matau jį jau įėjo į salę, ponia Makintaja, labai laiku. Atėjo laiku pranešėja. Dabar pusę valandos numatoma galutinėms popietinės, popietinio posėdžio diskusijoms, o darbą tęsime rytoj 9. Dabar kalbėsime apie euro ir kitų valiutų padirbinėjimų. Euras nėra vien tik tai bendra pinigų sąjungos valiuta Europos Sąjungoje, bet tai yra labai svarbi valiuta pasaulyje, tarptautinė valiuta. Tai reiškia, kad reikia kalbėti apie tuos nusikaltėlius, kurie padirbinėja mūsų valiutą, apskritai padirbinėja pinigus ES, kad galėtumėme eurą apsaugoti ir kovoti su tokiais reiškiniais. Vasario 5 dieną komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos dėl euro apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis bandysime apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo ir būtent apie tai dabar ir kalbėsime. Pirmiausia, išklausysime pranešėjos panos, ponios McIntyre, bet dar prieš tai ponia Natson pasisakys iš Teisingumo generalinio direktorato. Ji pristatys komisijos pasiūlymą. Pone Natson, prašau žodis jums. Dabar atrodo veikia. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, labai džiaugiamės, kad turime tokią puikią progą pristatyti visiškai naują pasiūlymą, kuris buvo patvirtintas komisijos vasario 5 dieną. Pone Reding finansavo tą bylą, komisaras Šemeta ir komisaras Renas taip pat dalyvavo Rengiant dokumentą, vicepirmininkė ponė Redin pristatys oficialiai šį dokumentą Teisingumo taryboje kovo pradžioje. Taigi dabar yra tikrai labai puikia ankstyva galimybė apie tai pasikalbėti. Kaip teisingai sakėte, euro padirbinėjimas, kitų valiutų padirbinėjimas kelia daug problemų ir nerimo Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu mums išsaugoti pasitikėjimą banknotų ir monetų tikrumu, kad jais pasitikėtų ir finansinės institucijos, ir piliečiai. Turime išsaugoti tokį aukšto, aukštą pasitikėjimo lygį Europoje. Nepamirškime, kad žmonės, kurie susiduria su padirbtais pinigais, jiems nėra gražinami tie pinigai, kompensacijos negauna. Taigi tai aktualu ir piliečiams, ir verslui. Kaip pirmininkas teisingai paminėjo, Čia, aišku, su tuo susiję yra organizuoti nusikalteliai. Ne dėl to, kad eurą lengva padirbinėti, tiesiog dėl to, kad yra labai įmantrių technologijų, kuriomis naudojasi nusikalteliai. Euro saugumo bruožai elementai yra aukščiausio lygio, tačiau organizuoti nusikaltėliai yra suinteresuoti vis tiek valiutą padirbinėti. Tai yra antra pagal reikšmę tarptautinė valiuta dabar, kuri naudojama plačiai tarptautiniuose sandoriuose, taigi suinteresuotumas padirbinėti didelis. 2002 metais, kai buvo įvestas euras, susidūrėme su nemažai padirbtos valiutos atveju. Finansinė žala ES yra įvertinta 500 milijonų eurų. Ir kad į tai galbūt net ir neteina tie padirbinėjimai, kurie nebuvo susiekti. 2012 metais 531 tūkstantis padirbtų banknotų buvo išimta iš apyvartos dėl to, kad technologijos yra labai sofistikuotos. Susekti ir surasti tokia, tokius pinigus yra nelengva. Europolas paminėjo, kad panašu, jog per ilgesnio laiko perspektyvą tokių nusikaltimų auks ir panašu, kad bent jau ateityje surandami tokie cechai, kur yra tie pinigai padirbinėjami, tokios neteisėtos kalyklos. 17 valstybių narių e, veikia ši valiuta ir tik 330 milijonų žmonių ją naudojasi, taigi tai yra labai patraukli valiuta ir spragų matome yra apsaugos sistemoje. Na ir ES yra suinteresuota aukštų, aukštą Europos saugos aukštų lygių. Bet turiu pasakyti, kad per naują pasiūlymą mes ketiname pasirūpinti ne tik euro apsauga, bet ir kitų valiutų apsauga ES. Ta svarbu pažymėti, būtent, kad pasiūlyme kalbama ne tik apie eurą, bet ir apie kitas valiutas, kurios tai yra susiję dar su sena Ženevos konvencija, 29 metų Ženevos konvencija, kur kalbama apie kovą su padirbinėjimu nediskriminuojant. Taigi ir eurui, ir kitoms Europoje cirkuliuojančioms valiutoms e, bandoma suteikti didesnę apsaugą. Kaip žinote, 83 straipsnis jo pirmoje dalis yra teisinis pagrindas, ten kalbama apie mokėjimo, mokėjimo būdų ir valiutų padirbinėjimą. Taigi apsaugą suteiksime ne tik eurui, bet ir kitoms valiutoms Europos Sąjungoje nepažydžiant opt-in ir opt-out galimybės. Kalbant apie teisinį pagrindą, reiktų paminėti, kad jau yra nemažai veikiančių priemonių numatytų pagal teisinį pagrindą, kalbant apie administracinės procedūras ir mokymą. Detaliai aš tų priemonių nepristatysiu, tiesiog norėčiau paminėti, kad būdžiamosios teisės, būdžiamosios teisės priemonių yra Ženevos konvencija, kur yra numatytos taisyklės dėl baudų ir bandoma suderinti nuostatas dėl kovos su valiutos padirbinėjimu. Taip pat yra senas pagrindų sprendimas, 2000 metais jis buvo priimtas, kur numatomos baudžiamųjų sankcijų apibrieštys, tačiau jau 13 metų praėjo nuo, to, e, nuo tos priemonės ir dar prieš tuo metu net nebuvo įvestas euras, kai kurios priemonės nėra tinkamos, atgrasos priemonės nepakankamos ir nebuvo pasiektas e, tikėtinas rezultatas. Nes 500 milijonų eurų, kaip sakiau, kainavo ES padirbti pinigai. Taigi, pagrindų sprendimo nuostatos gali būti labai skirtingai įgyvendinamos valstybėse narėse. Dėl to labai tikslinga būtų dabar pasiūlyti direktyvą ir užpildyti esamas spragas. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų naujaja, naujasis pasiūlymas radikaliai nesi, nesiskiria nuo sprendimo, užpildomos spragos. Tačiau iš principo direktyvos pasiūlymas grindžiamas pagrindų sprendimu. Ten yra paaiškinami tam tikri dalykai ir taip pat detaliau yra aptariami kiti dalykai. Tos pačios apibrieštys yra naudojamos, kurias tikriausiai visi jau žinote iš pagrindų sprendimo. Pagal mūsų teisinį pagrindą taip pat nustatome minimales nuobaudų taisyklės. Pasiūlymas iš principo yra skirtas toms priemonėms, kurios jau yra įvardintos įvairiose konsultacijose kaip priemonės, kurios yra būtinos bandant apsaugoti eurą. Plačiai vyko tos konsultacijos su suinteresuotais asmenimis, valstybėmis narėmis, praktikais, ekspertų grupėmis ir Europos centrinio banko pareigūnais. Visi jie kalbėjo apie tas priemonės, kurias mes ir siūlome. Pagrindiniai dalykai yra susijęs su tuo, kad tyrimo priemonės turi būti veiksmingesnės, kuriomis naudotųsi teisės saugos institucijos. Taigi teisės saugos institucijų pareigūnai gauna tas pačias priemonės kaip ir kovojant su kitais organizuotais nusikaltimais. Taip pat padirbtų banknotų perdavimas nacionaliniams centrams turėtų įvykti tuo metu, kai yra banknotai konfiskuojami, tam, kad bankų kredito institucijos galėtų paleisti apyvartą autentiškus banknotus ir monetas. Mano kolegė iš OLAF generalinio direktorato tai pakomentuos plačiau. Na ir trečiasis Trečiasis, trečioji naujų elementų kategorija yra sankcijų sistema, kurią norime padaryti veiksmingesnė tam, kad užtikrintumėme atgrasą, nustatant aukščiausias baudas ir gaminimui ir paleidimui apyvartą. Ir taip pat nustatome ir minimales sankcijas. Dėl maksimalių sankcijų nuobaudų reikia nepamiršti, kad minimalus maksimalių nuobaudų e, lygiai jau yra nustatyti sprendime, tai yra 8 metai, mes jį paliekame naujame pasiūlyme, įkalimo terminas ne, ne, netrumpas. Ir valstybėse narėse padirbinėjimas yra dažnai laikomas rimtų nusikaltimų, jis baudžiamas labai griežtai. Mes išplečiame tą bausmę ir pritaikome ją e, pinigų platinimui. Anksčiau platinimas nepateko į nusikaltimų kategoriją, kuriam taikomas maksimalius 8 metų įkalinimo terminas. Gamyba gali vykti ir ES už jos ribų, tačiau be platinimo kanalų nusikaltėliams būtų labai sunku pasirūpinti, kad tie padirbti pinigai patektų į apyvartą ES. Taigi, turime kovoti ir su platinimo kanalais, nes priešingų atveju tik iš dalies galėsime atgrasinti nusikaltelius. Taigi padirbtų pinigų platinimas yra nusikaltimas, už kurį irgi bus baudžiama pagal mūsų baudų, bausmių politiką. Taip pat nemažai tokių um, gamybos taškų surasta trečiosiose šalyse, taigi mes bandysime dabar tų, jų, surasti jų skirstimo kanalus e, Europos Sąjungoje. Europos Centrinis bankas, e, kiti mano, kad tai yra veiksmingas būdas kovoti bendrai su šia veikla, veika. Mes taip pat numatome ir minimalę bausmę, tai būtų šešių mėnesių įkalinimo bausmė, gam, skiriama gaminant už padirbtų pinigų gaminimą ir platinimą. Aišku, numatyti ir tam tikri saugikliai, atgrasos priemonės yra griežtin, griežtinamos tam, kad būtų numatoma galimybė, didesnė galimybė stabdyti tokius nusikaltimus. O minimalios bausmės yra reikalingos tam, kad būtų išbaigta ši sistema. Mes nustatydami minimalias bausmes galime suaktyvinti tą atgrasą, nes galbūt atgrasina tai, kad bet kuriuo atveju yra numatoma įkalinimo bausmė, o ne bauda. Taigi minimalios bausmės bus numatomos gaminimo ir platinimo atvejais, kai kalba eis apie atitinkamą pinigų sumą. Dabar yra valstybėse narėse labai skirtingos minimalios bausmės nuo 0 iki 10 metų taikomos bausmės. Na ir tokie skirtumai e, gali e, paraginti nusikaltelius daryti nusikaltimus ten, kur bausmių iš vis nėra arba jos yra labai švelnios. Taigi, Mes norime, kad mūsų bausmės būtų veiksmingos ir atgrasančios ir taip pat norime, kad jos būtų proporcingos nusikaltimui. Dėl to mes numatome kaskadinę sistemą, kurios esmė yra įvesti diferencijavimą ir numatome skirtingas ribas. Pavyzdžiui, vedame nedidelių nusikaltimų savoką, tai reiškia, kalba eina mažiau kaip 500 eurų. Ir tada valstybės narės gali numatyti baudą, o ne įkalinimą čia yra atsižvelgiama į nedėlės reikšmės nusikaltimą ir panašiai. Tai yra, dar yra vidutinė kategorija, kur kalbama apie 50 tūkstančių eurų sumas, tada valstybės narės turi įkalinti nusikaltelį, negali išsiversti tik tai su baudomis, tačiau negali skirti trumpesnės nei šešių mėnesių įkalinimo bausmės. Yra rimti nusikaltimai virš 10 tūkstančių eurų Ir čia yra nedaug atvejų, kai padirbinėjimas virš 10 tūkstančių eurų, esantis 10 tūkstančių eurų sumai, tuomet tai turi būti numatoma maksimali bausmė. Nacionaliniai įstatymai irgi yra taikomi skirstant bausmes. Tai reiškia, kad yra tam tikra teismų nuožiūra, nes nacionaliniu lygmeniu yra irgi taikomos maksimalios ir minimalios bausmės. Ir valstybė narė turi teisę pasirinkti įkalinimo bausmę trumpesnė nei šeši mėnesiai, jeigu yra švelninančių aplinkybių. Tuomet jie savo nuožiūrą pagal nacionalinius įstatymus tą padaro ir čia, pavyzdžiui, gali kalba eiti apie nusikaltimą padarytą pirmąjį kartą arba nepilnamečių nusikaltimą. O vykdant bausmes, teisėjai visuomet gali naudotis alternatyvomis įkalinimui. Iš ankstinis paleidimas gali būti taikomas ar kokios tai kitos priemonės. Taigi bendrai manome, kad proporcijų. Pirmininkas prašo jau eiti į pabaigą. Gal galite apibendrinti jau, nes dar išklausysime Olafo ir pranešėjus. Esate visiškai teisus, atsiprašau. Norėčiau pasakyti, kad mes manome, jog šios priemonės, kalbant apie baudžiamasis priemonės, yra proporcingos ir jos papildys kitas tyriamasis priemonės, konfiskavimą ir panašiai. Kolegė iš Olofo dabar jau apie tai ir papasakos. Ačiū už supratimą. Supratingumą, pirmininkė. Dėkojame poniai Netsin. Dabar išklausime Olaf atstovės Margaret Hopman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegijai Nota Knudsen už tą įžangą. Aš norėčiau prisistatyti. Esu politikos direktorė Olafe. Mes esame atsakingi už šį svarbų pasiūlymą Olafe. Ir Teisingumo generalinis direktoratas ir Olafas e- esame atsakingi padaliniai rengiant šį direktyvos pasiūlymą dėl euro apsaugos užtikrinimo. Kaip sakė ponia Knudsen, aš norėčiau čia pakalbėti apie du su padirbinimu susijusius klausimus. Pirmiausia, nuostata dėl veiksmingų tyriamųjų priemonių, devintasis straipsnis, ir nuostata dėl konfiskuotų banknotų. Tai yra dvi, dešimtasis straipsnis, tai yra dvi priemonės, kurios yra naujos, e, lyginant su pirmųjų metų pagrindų sprendimu. Šie du klausimai buvo įtraukti į pasiūlymą paprašius suinteresuotiems asmenims, tai yra ekspertams valstybėse narėse, Centriniam bankui ir Europolui. Tam, kad būtų išspręstos problemos dab, esančios dabartinėme pagrindų sprendime, vyko išsamios konsultacijos su suinteresuotais asmenimis, sustikome su ekspertais, pildėme klausimynus, taigi dėl to tos na, konsultacijos ir buvo reikalingos. Dabar pirmiausia, su kokiomis problemomis susidurėma praktikoje, apie ką kalbėjo Kolegos, pirmiausia, bendradarbiavimas tarp kompetentingų institucijų ir aš trumpai papasakosiu apie padėtį, kai kuriuose valstybės narėse, važiuoju, Italijoje, nėra tyriamųjų priemonių, kurios paprastai yra naudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kovojant su valiutų padirbinėjimu. Pavyzdžiui, pogrindinėje agentai, kontroliuojamas tiekimas ir panašiai. Kaip minėjo ponia Knudsen, padirbinėjimai dažniausiai atliekami organizuotų nusikaltelių. Dėl to reikalingi tarp valstybiniai tyrimai. Pavyzdžiui, buvo atveju, kai tyrimas prasidėjo vienoje valstybėje narėje, kur buvo platinamos monetos, tačiau sėkmingai tyrimas nebuvo užbaigtas kitoje valstybėje narėje, kur buvo padirbinėjamos monetos dėl to, kad trūko tyriamųjų priemonių toje gamybos valstybėje narėje. Taigi šios problemos sprendimas buvo devintajame straipsnėje numatyti štai, kad visos valstybės narės turi turėti tuos pačius, tas pačias veiksmingas tyrimasis priemonės, kovojant su pinigų padirbinėjimu. Tai nieko naujo jums matyt, nes panašių ar net identiškų nuostatų rasite veikiančiose teisės aktuose, pavyzdžiui, direktyvoje dėl priekybos, žmogų, priekybos žmonėmis prevencijos. Antras dalykas, dar viena spraga, apie kurią kalbėjo ekspertai. Būtent, kad ES mastu nėra numatyta prievolė, tik tai galimybė perduoti padirbtus eurus, čia kalbėjau ne tik apie eurus, teismo proceso metu, kad būtų atlikta techninė analizė ir susiekami kiti apyvartoje esantis padirbti pinigai. Ir praktikoje buvo atveju, kai teismai atsisakė perduoti padirbtų euro banknotų ir monetų pavyzdžius dar prieš pradedant baudžiamąją bylą. Mūsų manimų tai yra labai svarbus klausimas, kadangi tokių padirbtų pinigų perdavimas, kai jis įvyksta po baudžiamosios bylos, vertė yra nedidelė ir paprastai baudžiamoji byla užtrunka eilę metų ir finansinių institucijų padirbtų pinigų sėkimo mašinos aparatūra turi būti pakoreguojama, kuo galima greičiau, kad susektų tokius pinigus. Taigi mes numatome prievolę, ne tik galimybę teismams perduoti arba suteikti prieigą nacionaliniai tokių banknotų analizai tai yra monetų dar tokie centrai, analizės centrai. Taigi tokių konfiskuotų, padirbtų banknotų ir monetų pavyzdžiai turi būti e, siunčiami analizai. Taigi tuos du dalykus norėjau paaiškinti plačiau ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad komisija mano, jog pasiūlymas yra labai svarbus žingsnis pirmin. Uh, padedant valstybėms narėms kovoti su euro padirbinėjimu ir kitų valiutų padirbinėjimu. Ir statinių duomenų mes turime nemažai. Manome, kad pasiūlymas tinkamu laiku tiesiog yra modernizuojamas ankstesnis pagrindų sprendimas ir išsprendžiamos tos problemos, apie kurias užsiminė ekspertai konsultacijų metu komisija, Olafas, Teisingumo generalinis direktoratas tikisi jūsų paramos, tikisi ponios McIntyre paramos, viso parlamento paramos, bandant priimti griežtą priemonę, bandant apsaugoti eurą ir kitas valiutos nuo padirbinėjimų. Ačiū. Dėkuoju abiems, poniai Natsam ir Olaf atstoviai, dabar ponia McIntyre. Prašom pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū tiek komisijos, tiek OLAF atstovėms už pristatymus. Mes, aišku, visi džiaugiamės priemonėmis, kurios skirtos kovai su, padirb... su valiutos padirbinėjimu. Be tokių priemonių mes susidurtume su žala ekonomikai. Jungtinė karalystė turi savo valiutą, bet euro padirbinėjimas turi įtakos ir kitoms ES valstybėms narėms. Aš džiaugiuosi, kad mes kalbame čia tiek apie euro, tiek ir kitų valiutų apsaugą. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, ir manau, kad reikia atnaujinti pagrindų sprendimus. Kaip ir komisijos atstovė sakė, kaip pirmieji reglamentai buvo patvirtinti, euras dar nebuvo įvestas. Ir žinoma, aš bendradarbiausiu su šešėliniais pranešiais, rengdama naudingą pranešimą. Aš norėčiau iškelti dabar keletą punktų ir galbūt komisija galės man į mano klausimus atsakyti. Aš manau, kad sulaikimas, nustatymas yra geriausia prevencinė priemonė. Tai bent jau yra mano pačios šalyje. Komisija teigia, kad buvo nustatyta maksimali bausmė, tačiau minimalios bausmės niekuomet nustatytos nebuvo maksimali bausmė net nešia norimų rezultatų, todėl dabar pradėjome galvoti apie minimalių bausmių galimybės. Taigi aš norėčiau uh, suprasti, kodėl mes dabar kalbame apie minimales bausmes ir minimalius įkalinimo terminus. Tai būtų man labai naudinga. Kitas dalykas - aštuntasis straipsnis 1b punktas. Mane domina, kaip bus galima pritaikyti praktiškai visą tai. Čia kalbama, kad valstybės narės imsis visų priemonių, nustatant jurisdikciją, kai nusikaltelis yra konkrečios valstybės narės pilietis. Valstybės narės vykdo veiklą savo pačių teritorijoje, taip pat ir bendradarbiauja su kitomis valstybėmis. Ir jos tyria tuos nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti jų pačių teritorijoje yra Europos arešto orderis ir kitos priemonės, kurių tikslas patraukti nusikaltelius atsakomybę. Tačiau čia kalbama apie tai, kad šalis turi būti atsakingos už jų piliečių įvykdytus nusikaltimus kitose šalise. Aš tiesiog norėčiau sužinoti, dėl kokių priežasčių toks pasiūlymas atsirado dokumente ir kaip praktiškai būtų galima šią nuostatą įgyvendinti. Bet baigdama noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mes atnaujiname priemonės. Aš džiaugiuosi šiuo darbu ir ketinu, dirbdama su kolegomis, parengti gerą pranešimą. Ačiū už savo pozicijos, savo nuomonės pristatymą. Pone Matijo, taip pat norėtų pasisakyti taip. Jie yra šešėlinė pranešėja. Pone pirmininkė, EPP frakcija džiaugiasi pateiktų pasiūlymų dėl valiutos padirbinėjimo. E, tai yra tarptautiniu mastu vykdomi, nus, vykdomas nusikaltimas ir mes norime su juo kovoti. Valiutos padirbinėjimas kenkia ES piliečiams. Ir jeigu 20 eurų banknotas yra padirbtas, tu negauni jokio atlygio, jokios kompensacijos už tai net jeigu nieko blogo nepadarai ir įgyjai tokį e, suklastotą banknotą. Dėl to kenčia ne tik piliečiai, bet ir valstybės narės. Komisija kalbėjo apie 500 milijonų eurų padaromą žalą. Taigi mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų, jame kalbama apie euro apsauga visoje Europos Sąjungoje bus sustiprintas Ženevos konvencijos nuostatos. Taip pat bus apsaugomos ir kitos žemynė naudojamos valiutos. Minimalus šešių mėnesių įkalinimo terminas yra nustatytas. Taip pat yra numatyta galimybė pritaikyti Europos arešto orderį. Mes e, tuo metu dar nebuvome įsteigę Eurojusto, bet jis taip pat galės prisidėti prie tyriamosios veiklos ir padėti nacionalinėms administracijoms. Turiu klausimą komisijai. Komisija sakė, kad ją nuvylė kova su padirbinėjimu. Ar ji kalbėjo apie kovą su banknotų ar monetų padirbinėjimu? Nes Vienu atveju mes kalbame apie nacionalinės nuostatas, kurios nesudarė galimybių tinkamai kovoti, bet kalbant apie padirbinėjimą bendrai ir plačiai, mes turime šiek tiek geresnės nuostatas dėl banknotų. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs tenkina dabar galiojančio šiuo metu taikomos taisyklės pirmininkas? Aš dabar suteiksiu kelias papildomas minutės jums, kad galėtumėte atsakyti į klausimus, į konkrečius jums pateiktus klausimus. Olaf atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esame dėkingi ir džiaugiamės tuo, kad pateiktas pasiūlymas susilaukia pritarimo Libė komitete. Mes taip pat laukiame glaudaus bendro darbo su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū Jums už tai, kad palaikote mūsų pateiktą pasiūlymą. Pone McIntyre sakė, ir žinoma, mes galėsime aptarti šį klausimą ir vėliau, Ji kalbėjo apie jurisdikciją. Jeigu teisingai supratau, kalbėjo apie 8 straipsnį pirmą dalį B punktą. Pone McIntyre, aš galiu Jums pasakyti, kad ši nuostata jau galiojo pagrindų sprendime, ji taip pat yra numatyta ir Ženevos konvencijoje. Tiesiog mes perimame e, šią nuostatą iš Ženevos konvencijos, bet jeigu norite, mes galėtume šį klausimą aptarti išsameu vėliau. Ačiū. and we shall be resuming our work by. Taigi, rytoj posėdis prasidės 9 val. Ačiū visiems už dalyvavimą.